Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Gerbiami kolegos, esame pasirengę tęsti darbą. Kaip jau pranešėme, šiandien pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra uh, Vengrijos ministro pirmininko pavaduotojo vizitas Jis yra atsakingas už viešą įvaldymą ir teisingumą. Tai yra ponas Tiboras Navraksis. E, Sveikiname jį mūsų komitete ir esame pasirengę išklausyti jo pristatymą apie Vengrijos e, darbo programą šioje srityje suteiksime ponui ministro pirmininko pavaduotojui 10-12 minučių, tada koordinatoriai galės pateikti klausimus. Kiekvieno klausimo trukmė neturėtų viršti dviejų minučių, tada ministras į tos klausimus atsakys, o tada e, klausimus galės pateikti visi norintys komiteto nariai ir ministras tada vėl atsakys į šiuos klausimus. Taigi, gerbiamas ministrė, žodis jums. Labas rytas, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, norėčiau padėkoti Jums už galimybę atvykti į Jūsų komiteto posėdį ir norėčiau pakalbėti apie Vengrijos prioritetus e, teisingumo e, bendradarbiavimo srityje. Jei leisite, kalbėsiu šiek tiek trumpiau, negu siūlė pirmininkas, kad turėtume kuo daugiau laiko klausimams. Taigi, trumpai apibendrinsiu, e, kad tie tikslai, dėl kurių e, teisingumo srityje yra nutarta dirbti, yra tokie. Mūsų tikslas yra priartinti ES prie Europos piliečių ir tą stengsime padaryti pirmiausia trijose srityse. Pirmoji sritis tai būtų tokie bendro pobūdžio tikslai. Tai yra užtikrinti, įtvirtinti E, tas teisės, kurias duoda buvimas Europos Sąjungoje. Tai yra pirmiausia pagrindinės teisės pagal Stokholmo programą. Tam bus skiriamas didesnis dėmesys Europos pilietybė. E, turėtų būti įtvirtinta ir tam turėtų būti pašalintos dar tebesančios kliūtis. Kaip žinote, e, praėjusi penktadienį Vengrijoje e, vyko neformalus e, TVR ministrų posėdis. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdis ir ten buvo kalbama apie Europos komisijos ataskaitą skirtą Europos pilietybei, apie tai, kokios kliūtis yra dar šiame kelyje. Taip pat buvo nu, komisijos pranešimas numato priemonės ir teisinės priemonės ir neteisinės priemonės, kurių reikia imtis, kad tos kliūtis e, būtų pašalintos per šį neformalų e, ministrų susitikimą. Taip pat buvo kalbama apie tai, kaip ateityje įtraukti e, pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimą į visą tarybos darbą. Komisija e, yra pagrindinė dėrybininkė, bet e, E, taryba suteikė komisijai dėrybų mandatą, nu, mandatą nubrėždama, e, kokiais klausimais, kokiuose srityse komisija turi dėrėtis. Ir mes norime, kad visos valstybės narės, kurios dar nėra prisijungę prie pagrindinių žmogaus teisų konvencijos, tą padarytų. Uh, sieksime, kad tas įvyktų iki Vengrijos pirmininkavimo pradžios. Taip pat norime, kad e, reformų dėka ES dar labiau priartėtų prie Europos piliečių, kad iš tiesų palengvintų Europos piliečių kasdieninį gyvenimą. Norime skirti didesnį dėmesį e, nusikalstamos veikos aukom, e, siekiame parengti e, tam tikrą planą, kelio gairias šioje srityje. Laukiame iš komisijos e, dokumentų, pasiūlym, dokumentų paketo dėl aukų apsaugos. Kalbant apie baudžiamąjį procesą, e, E, laukiam e, direktyvos, e, laukiam, kad bus priimta direktyva dėl informavimo teisės. Tikimės, kad jinai bus priimta iki Vengrijos pirmininkamo pabaigos ir leis užtikrinti didesnį techninį aiškumą. Paveldėjimo srityje stengsime taip padėti kuo daugiau pastangų, kad pažengtume į priekį kad būtų pripažintos įvairios paveldėjimo sistemos esančios Europos Sąjungoje. Tai yra, stengsime, kad ateityje būtų supaprastintos e, paveldėjimo procedūros visoje Europos Sąjungoje. E, taip pat su tuo yra E, susijęs ir Bruselis vienas reglamentas dėl teismo sprendimų civiliniais ir komerciniais klausimais. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną svarbų dalyką - į glaudų Europos institucijų bendradarbiavimą. Manau, kad apie tai galėsiu daugiau pakalbėti atsakydamas į jūsų klausimus. E vai, e, veiksmingas, vaisingas bendradarbiavimas tarp tarybos ir parlamento yra būtinas. Be tokio bendradarbiavimo mes niekad nepasieksime užsibrieštų tikslų, todėl kreipiuosi į Jūs, e, tikėdamasis, kad suteiksite visokiojopą pagalbą, o mes savo ruoštų pasirengę būti lankstus ir siekti, kad mūsų tarybos ir parlamento bendradarbiavimas iš tiesų duotų gerus rezultatus ir kad galėtume sparčiai siekti užsibrieštų tikslų. Tokia būtų mano įžanga. Ačiū už tokį glaustumą ir trumpumą. Ačiū, kad pasistengėte ir taip gerai apibendrinote pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkę šiam pusmečiui. Pradedame pirmąjį koordinatorių klausimų turą. Pirmiausia, Simon Busutil, kuris atstovauja APP frakcijai. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiamas e, ministro pirmininko pavaduotojų, už pristatymą ir už tai, kad atėjote čia. Norėčiau pateikti tris klausimus pirmiausia tai, apie ką jūs pats jau kalbėjote, tai yra nukentėjusiųjų apsauga. Kaip aš suprantu, taryba užstrigo e, rengdama dabartinį pasiūlymą susijusi su e, nukentėjusių apsauga. Pasiūlymas e, pačioj pradžioj buvo pateiktas tarybai. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs bandysite tą pasiūlymą uh, pastumėti į priekį, kad būtų kuo anksčiau išspręsta ši problema, ar jūs lauksite naujo projekto pasiūlymo iš komisijos, kuris turėtų būti pateiktas per jūsų pirmininkavimo šešis mėnesius. Antras klausimas. Aš nežinau, ar tai įeina į jūsų kompetencijos rytį, bet vis tik pateiksiu tą klausimą. Praėjusiais metais tokiu pat laiku uh, Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo e, aptardamas susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis dėl bankų duomenų keitimosi, vadinamasis SWIFT susitarimas. Viena iš sąlygų mums patvirtinti šį susitarimą buvo ta, kad mes turime kartu dirbti, siekdami sukurti ES teroristų finansavimo siekimo programą. Tai buvo vadinamoji ES TFTP. Nenorėjome pasikliauti tik tai e, amerikiečių atitinkamos programos nuostatomis. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra pirmininkaujančios valstybės pozicija dėl šio projekto dabar jau praėjus vieneriems metams po būtinų sprendimų prieimimo. Ir galiausiai klausimas dėl finansų perspektyvų. Norėčiau sužinoti, kokių minčių pirmininkaujantį valstybę pateiks prieš artėjančią diskusiją apie naujasias finansų perspektyvas. Pirmiausia, mums aišku rūpi pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų klausimų. Of... Ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu Claude Moreis. Ačiū pirmininkė visai atsitiktinai, bet ir aš e, buvau pasirengęs klausimą dėl finansų perspektyvų, nes tai yra tiesiogiai susijęs su šio ministro portfeliu. Mes suprantame, kad komisijos narė Reding labai greitai pateiks atitinkamų pasiūlymų ir ministras turbūt žino, kad visi Europos parlamento nariai labai rūpinasi nukentėjusiųjų apsaugą. Ir mums neramu dėl to, kad kiekvienoje valstybėje yra skirtinga e, sistema apie tai e, ilgą laiką jau kalbame. Todėl aš norėčiau sužinoti, kokiu konkrečiu pasiūlymu jūs teiksite, kokią paketų grupę, e, kokią dokumentų e, kokį dokumentų paketą žadate pateikti nusikalstamos veikos aukų apsaugai. Antras klausimas. Jei leistumėt, norėčiau e, pateikti klausimą išplaukiantį iš praėjusią savaitę įvykusio klausimo. E, E, kur jūs taip pat bandėte atsakyti mano pateiktą klausimą. E, komisijos narė Krūs dabar jau atsiuntė laišką pirmininkaujančiai Vengrijai, jūs žinote, koks jis yra. Ir praeitą pirmadienį, kai vyko klausimai, mes prašome pateikti labai konkrečių atsakymų dėl subalansuotos žiniasklaidos Vengrijoje ir kaip tai interpretuojama jūsų valstybėje. Komisijos narė savo laiškė išdėstė visą eilę naujų neiškumų. Vienas iš e, susirūpinimą kėlusių klausimų buvo susijęs su audiovizualinių paslaugų žiniasklaidos tiekėjais ir e, jų veiklos ribojimo kriterijais. Todėl aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonės, ar tai iš tikrųjų yra pagrystas žodžio laisvės e, ir informacijos laisvės ribojimas. Ir norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šiek tiek tą laišką. The... Ačiū. Alde frakcijos vardu ponė Beverė. Labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū ministrė kad pristatėte visą eilę Vengrijai rūpinčių temų ES pirmininkavimo metu. Nukaltėjusiųjų apsaugos klausimą jau paminėjo mano kolegos, todėl aš pereisiu iš karto prie kitų trumpų trijų klausimų. Jūs paminėjote pilietybės klausimą. ir jūs jau sakėte, kad yra pagalvota, kaip e, išvengti, atsikratyti esamų kliūčių. Ar galėtumėt mums šiek tiek daugiau apie tai papasakoti ir pasakyti, ką jūs konkrečiai galvojate veikti? Labai įdomiai pasisakėte apie tai, kaip taikyti pagrindinės teisės veiklos e, tarybos veikloje. Čia irgi norėčiau šiek tiek daugiau informacijos apie jūsų įsivaizdavimą šiuo klausimu. Taip pat norėčiau sužinoti, kiek ir kaip Vengrija, pirmininkaudama tarybai, dalyvaus e, stebėdama ar kaip nors kitaip dabartinės ES ir JAV dėrybas dėl duomenų apsaugos. Ačiū. Ačiū. Žaliųjų vardu ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė. Po šešių ar aštuonių savaičių, jeigu aš teisingai suprantu, Europos Sąjunga pasirašys Europos žmogaus teisų konvenciją. Tai vyks jūsų pirmininkavimo metu. Aišku, tai labai didelė garbė, tačiau Diskusija žmogaus teisėms, apie žmogaus teisės ir pagarbą tai konvencijai e, tarsi apeina mano valstybę, Niderlandus. Atrodo, kad Niderlanduose yra e, bandoma pradėti diskusijas tik apie pabėgėlių ir migrantų teisės. Jeigu pažvelgtumėm jūsų valstybę, tai e, pamatytume, kokie pasiūlymai yra pateikti dėl žiniasklaidos įstatymo. Čia irgi tai yra ryšys su žmogaus teisėmis. Prisiminkime, ką vakar sakė jūsų kolega, kalbėdamas apie kovą su diskriminacija ir apie tai, kas patrauklų žiniasklaidai, kas ne. Tai kaip ir tas faktas, kad jūs pirmininkausite Europos Sąjungai pasirašant žmogaus teisų hartiją, išliek, e, palieka neišspręstų klausimų. Kaip Jūs galvojate užtikrinti tos mm, ypatingos progos šventumą? Prisiminkime, ką vakar sakė Renata Weber dėl domenų apsaugos. Jūsų kolega, Vengrijos ministras, sakė, kad dabar jau turbūt yra saugiau skristi iš Europos Junktinės Amerikos valstijas, negu skraidyti ES viduje. Jis paminėjo, kad turi galvoje įvairiausias saugumo priemonės, kurios yra taikomos e, skrydžiuose. Jeigu jau pirmininkaujantį Vengriją taip galvoja, gal jūs galėtumėte šiek tiek daugiau pakalvo, pasakyti, ką galvojate apie privatumo, asmens privatumo apsaugą aviacijos saugume. All, um, I, uh, hear... Ačiū. Pirmiausia, atsiprašau, kad neišklausiau viso jūsų pasisakymo šyrit, nes šiek tiek pavėlavau. Norėčiau paminėti tik dvi sritis, jei leistumėt. Pirmiausia, grįžtame prie keitimosi duomenimis klausimo. Ypač e, keleivių e, duomenų registro klausimą, PNR. E, kaip žinia, daug diskusijų vyksta skirtingose valstybėse narėse. Aš žinau, kad Jūs e, prisidėjote prie daug pa, e, pažangos e, sutvarkant pagrindą keitimusi do, asmenų duomenimis. Tačiau procesas bus labai ilgas ir komisijos narė Malmström tą patvirtino. Tačiau tuo pat metu yra daug netidėliotinų klausimų susijusių su PNR. Aš norėčiau ką, sužinoti, ką galvoja pirmininkaujanti valstybė. Ar jūs galvojate, kaip išbalansuoti tų klausimų sprendimą ir kaip dirbti ateityje. Kitas klausimas yra susijęs su asmenų judėjimu. Aš labai bendrai tą terminą naudoju. Žinoma, yra e, problemų susijusių su prieglopšiu, su imigracija. Yra problemų ir susijusių su ES išorinėmis sienomis. Prisiminkime, kaip Frontex dirba ir kokiu išteklių reikia e, tiems klausimams sureguliuoti. Būčiau labai dėkingas, jeigu ministras šiek tiek daugiau pristatytų savo poziciją ir kaip pirmininkaujančios valstybės poziciją apie tai, kaip bus e, sprendžiamos šios prieštaringos ir sudėtingos problemos, nes apie tai labai daug mūsų komitete kalbama. Thank you. O tai GUE, Mr. Tavarės. GUE vardu, ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. E, gerbiamas ministro pirmininkė pavaduotojų Navrašičiau. Aš sakiau, kad aš optimistiškai vertinu Vengrijos pirmininkavimo galimybę ir manau, kad ji galės e, savo prioritetus įgyvendinti. Aš e, žiūrėdamas į sąrašus nematau daug prioritetų. Jūs kalbėjote apie paveldėjimo teisę. Ir uh, Taip pat kalbėjote apie nukentėjusiųjų teisės, bet aš nematau daugiau konkrečių tikslų, kurių jūs siektumėt, išskyrus kai kuriuos renginius ir tarsi paveldėtojų teisių e, susireguliavimą. Tie prioritetai atrodo gana kuklus, nors gal tos sritis ir labai plačios. Norėčiau pateikti tris klausimus dėl trijų skirtingų sričių kurios labai rūpi piliečiams ir mano valstybėje narėje ir kitose. Pirmiausia, asmens duomenų apsauga. E, esame gavę nemažai naujienų apie dvi šalius sutirimus su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, net ir po to, kai Europos komisija suteikė mandatą dėrėtis dėl pagrindų sutarties. Iš tarybos pusės būtų labai gerai, jeigu būtų suformuota bendra pozicija sustiprinanti Europos um, poziciją prie dėrybų stalo su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Antras dalykas e, - žodžio laisvė. Nekartosiu klausimų, kurie jau buvo paminėti, aš tik norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Kalbame apie žodžio laisvę visose 27 valstybėse narėse, ne tik Vengrijoje. Ir aš norėčiau sužinoti, ar esate paanalizavę, ar ketinate tai padaryti kaip e, kokia reikalų padėtis yra tuo klausimu. Aš manau, kad tarybai tai yra labai aktualu. Trečias dalykas, mes e, tarybos klausėme apie radikalizavimą ir tarybos komunikatą apie radikalizavimą. Taryba davė atsakymą e, į šį klausimą, kurį teikiau ir aš, ir ponė Liutford, bet tas atsakymas nėra patenkinamas. Gal galėtumėte apie tai šiek tiek daugiau pakalbėti? Thank you. Dėkuoju FD frakcijos vardu. Panašu, kad niekas nenori kalbėti, nes nieko, nes šios frakcijos atstovų mūsų salį nematau. Taigi perdintų žodį poniai Maskvoje. Dėkoju. Aš esu dirbus teisininkė ir todėl mane labai sudomino tai, ką jūs kalbėjote apie nukentėjusių apsaugą, ypač nukentėjusių moterų ir vaikų apsaugą. Būtinis smurtas arba smurtas šeimoje yra reiškinys, nuo kurio nukenčia dažniausiai moteris ir vaikai. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs, rūpindamiesi nukentėjusių nuo nusikaltimų apsaugą, nepamiršite apie moteris ir vaikus. Komisija, kiek, kiek žinau, rengia veiksmų planą šių klausimų. Yra dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau paklausti. Vengrijos vyriausybė teigia, kad jai rūpi nukentėjusiųjų teisės. Tačiau niekas rimtai nereaguos jūsų žodžius, jei jūs neištirsite nusikaltimų, kurie buvo padaryti e, nuo 2002 iki 2010 metų. Tai yra labai rimti nusikaltimai, apie kuriuos europiečiai labai mažai žino. Taigi aš siūlyčiau jums ištirti tuos nusikaltimus, kuriuos, e, kurie buvo įvykdyti vadovaujant socialistų ir liberalų vyriausybei. Nes tuomet teismai, teisės saugos pareigūnai labai smarkiai pablogino tūkstančių žmonių gyvenimą. Daugybė žmonių nukentėjo nuo šių pareigūnų veiksmų. Ir šie nusikaltimai dar nėra tinkamai ištirti. Gagai Gujaš parengė tyrimą, parlamentas taip pat buvo įsteigęs tyrimo komisiją. kurie rodo, jog teisėjai kai kuriais atvejais priėmė visiškai netinkamus e, sprendimus. Ir mes norime, kad visos šios ataskaitos, tyrimo ataskaitos būtų išverstos į anglų ir prancūzų kalbas, kad žmonės galėtų su jomis susipažinti. Aš manau, kad Vengrijos vyriausybė privalo ištirti šios nusikaltimus ne vien savo piliečių, bet ir visos Europos piliečių labui. O dabar aš dėja turiu atsiprašyti ir turiu išeiti, kadangi vyksta balsavimas kitame komitete, bet tikiuosi, kad kolegos perduos mums jūsų atsakymą. Žodis ministrui. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų klausimus ir dėkoju už galimybę išsamiau aptarti mūsų prioritetus. Žiniasklaidos įstatymas buvo minėtas Buvo pateiktas ir vienas klausimas, kurį, nu, į kurį norėčiau iš karto sureaguoti. Esu teisingumo ministras. Ir dėja, e, į kai kuriuos klausimus išsamei negalėsiu atsakyti. kai kas klausė apie prieglopsį ir apie uh, sienų apsaugą. Šiais dalykais rūpinasi vidaus reikalų ministras, kuris lankėsi pas jūs vakar ir būtent jis galėjo pateikti jums uh, išsamų atsakymą jūsų klausimus. Tačiau jums pageidaujant, uh, jis galėtų pateikti atsakymus raštu į jūsų pateiktus klausimus. Bet vienaip ar kitaip aš patarčiau e, minėtais klausimas kreiptis į tą ministrą, kuris už juos yra atsakingas. Toliau, ponas Tavarės. Jūs kalbėjote apie politinį radikalėjimą ir ekstremizmą. Vėlgi, už šios klausimus yra atsakingas vidaus reikalų ministras. Todėl aš patarčiau kreiptis į mano kolegą, į vidaus reikalų ministrą, nes jis galėtų geriau atsakyti į jūsų klausimus. Tikiuosi, kad jūs tam neprieštaraujate. O dabar perėdame prie kitų klausimų. Kai kuriuos iš jų aš bandysiu apjungti, nes jie yra tarpusavį susiję. Ir aš tikiuosi, kad taip mes galėsime sutaupyti laiko ir liks daugiau, daugiau laiko kitiems klausimams. Taigi, nukentėjusių apsauga. Esame įsitikinę, jog pirmiausia reikia palaukti komisijos pasiūlymų paketo dėl nukentėjusių apsaugos. Kiek žinau, komisija mano, kad reikia ne vien ištirti įvairius e, apsaugos teisinius aspektus. Reikia renkti labai platų, labai plačios apimties e, dokumentų paketą. Bet pirmiausia, būtų pravartu, mano galva, palaukti komisijos pasiūlymų. Europos apsaugos orderio uh, antrasis pasiūlymas šiuo metu jau yra pasiekęs tarybą ir jums gal ir tikriausiai yra žinoma, kad uh, didelio entuzijazmo jis nesukėlė. Tačiau mes vis tiek uh, manome, kad šį klausimą reikia e, svarstyti. Nors pirmiausia, kaip minėjau, būtų gerai palaukti komisijos pasiūlymo. Kai tik e, susidarys palankios aplinkybės, mes iš karto bandysime šį klausimą stumti į priekį. Mes suprantame, kad tai yra, yra labai jautris rytis, ypač kai kalbame apie pažeidžiamiausių nukentėjusių apsaugą. seksualinis vaikų išnaudojimas, vaikų teisų ap apsauga. Tai yra svarbus dalykai. Vaikai yra priskiriami prie pažydžiamiausių visuomenės narių, kaip ir moteris. Savo pirmininkavimo metu mes norėtume iš tikrųjų pasiekti pažangos šioje srityje. Pavyzdžiui, seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus yra viena iš tų sričių, kurioje mes ketiname judėti į priekį. Yra parengtas direktyvos projektas šiuo klausimu ir mes tikimės, kad mes galėsime iki mūsų pirmininkavimo pabaigos jau jį e, baigti renkti. Ir jį galės patvirtinti e, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministrų taryba, kuri vyks birželio mėnesį. Gegužės pabaigoje mes ketiname surenkti e, tarptautinio konferenciją, kurioje kalbėsime apie vaikų teisės bei apie dingusius vaikus. Joje dalyvaus uh, Missing Children organizacijos bei kitų nevyriausybinio organizacijų atstovai. Yra sukurta karštojo telefono linija, kurią galima pranešti informaciją apie dingusius vaikus. Tik porą valstybių narių dar e, neįsteigė tokios linijos. Visos kitos šalės tai jau padarė. Manome, kad svarbu yra padėti vaikams ir Vengrijoje, pavyzdžiui, egzistuoja nemažai įvairiausių fondų, kurie rūpinasi vaikais ir svarbu juos paremti. Toliau, keli klausimai buvo susiję su duomenų apsauga. Buvo paminėtas ir keliaivių duomenų registras. Az Egyesült Államokkal az Egyesült Államokkal kötendő Mes kalbėjome apie susitarimą e, dėl keliaivių duomenų su JAV. Keliaivių duomenų registras yra sudėtingiausia e, šio proceso dalis. Šį klausimą reikia išsamei svarstyti. Iš esmės svarstyti. Ir Sausio mėnesį Budapešte vyks konferencija duomenų apsaugos e, klausimų ir aš tikiuosi, kad joje mes sugebėsime e, pasiekti oficialų ir neoficialų susitarimą tam, kad dėrybose su JAV e, kalbėtume vienu balsu. Mes manome, kad dar vienas svarbus renginys įvyks balandžio mėnesį, kai susitiks JAV ir ES teisingumų ministrai. Ir šis teisingumo ministro susitikimas, e, tikiuosi, suteiks naują pagreitį mūsų daryboms. Komisija be abejo yra atsakinga už šias darybas, tačiau visi suprantame, kad Europos parlamentas ir taryba turi palaikyti komisiją bei be abejo turi prižiūrėti jos darbą. Aš savo ir tarybos vardu galiu Jums pažadėti, kad mes ir toliau stiprinsime bendradarbiavimą su komisija, bei reikalausime, kad ji reguliariai mums praneštų apie dėrybų eigą ir daromą pažangą. Mes norime, kad būtų sustiprinti duomenų apsaugos standartai ir kad e, susitarimas atitiktų visas mūsų nuostatas dėl duomenų apsaugos. Ponas Busitilis klausė ir apie finansinę perspektyvą. Aš galiu Jums pažadėti, kad dėrybose mes vaidinsime svarbų vaidmenį ir stengsime sudaryti kuo palankiausias sąlygas tam, kad dėrybos dėl finansinės perspektyvos vyktų sėkmingai. Jei mums rūpi Europos integracija, O tai yra beje visų mūsų misija, kuri buvo įtvirtinta dar Romos e, sutartyje. Mes turime priartinti Europą prie piliečių. Europa turėtų priartėti prie piliečių. Ir šioje srityje dar tikrai dar daug ką galima būtų nuveikti. Ir suprantame, kad, pavyzdžiui, Europos pilietybės klausimų neįspręsime, jeigu neužtikrinsime, kad tinkamai yra apsaugotos piliečių teisės. Pone Weber, kurie atstovauja e, liberaldemokratų frakcijai, klausė apie įdomų dalyką. Kai e, Gutenbergai vyko neformali Teisingumo ministrų taryba, mes kalbėjome apie tai, apie ką jūs e, klausėt. Uh, Jei pažvelgsite į tarybos vidaus struktūrą, pamatysite, kad jos potencialas yra, yra ne visiškai išnaudojamas. Galima būtų stiprinti darbą ir ekspertų grupėse, ir ministrų tarybose, ir daugiau kalbėti apie pagrindinės teisės. Aš vadovauju Teisingumo ministrų tarybai Ir galiu Jums pasakyti, kad mes ketiname kreiptis į pagrindinį teisų agentūrą, prašydami jos nuomonės. Taryba jau minėjo ne kartą, kad ji ketina spręsti pagrindinių teisų problemas, bendradarbiaudama su pagrindinių teisų agentūra. Argentini képviselőasszony kérdését. Pane Argentinė, jei teisingai supratau jūsų klausimą, jūs kalbėjote apie privatumą. Taigi, iš esmės, apie duomenų apsaugą ir apie duomenų apsaugos susitarimą, kurį mes ketiname pasirašyti su JAV. Šiame kontekste mes turime skirti ypatingą dėmesį tam, kad teisė į privatumą ir teisė į duomenų, asmens duomenų apsaugą būtų užtikrintos, kad jos nebūtų pažeistos. Jums yra žinoma, kad Europa ketina prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir tai yra labai svarbu, kadangi uh, Tai leis teisingumo teismui nagrinėti e, šių teisų pažydimo atvejus. Todėl mes turime sustiprinti e, jų apsaugą. Europos parlamentas, taryba ir komisija, priimdami savo sprendimus, turės kur kas labiau sižvelgti į pagrindinės teisės, nei tai buvo daroma praeitėje. Aš be abejo pirmiausia kalbu tarybos vardu. Ir kai mes e, svarstome e, pasiūlymus dėl teisės aktų arba kai mes formuojame savo poziciją kai kuriais klausimais, turime nepamiršti, kad labai svarbu yra visuomet atsižvelgti į pagrindinį teisų aspektą ir mes taip ir elgsimės Teisingumo ministrų taryboje. Mediatörvény kapcsán is beszélje. Jums leidus norėčiau kai ką pasakyti ir apie žiniasklaidos įstatymą bei apie uh, raiškos laisvę. Ponas Morajas e, minėjo, kad e, komisija parašė laišką e, Vengrijai, kuriame kalbama apie būtinybę užtikrinti, jog visos nuomonės būtų tinkamai atspindėtos žiniasklaidoje, nes kitai bus pažeista žodžio laisvė. Aš norėčiau Jums priminti apie tai, kad um, mūsų šalise egzistuoja skirtingos kultūros tradicijos. Ir todėl dažnai mūsų nuomonės kai kuriais klausimais gali būti skirtingos. Vengrijoje niekas nebejoja, kad Vengrijoje žodžio laisvė yra tinkamai apsaugota. Tačiau mes be abejo atsižvelgsime į Europos rodomą susirūpinimą ir ketiname tinkamai atsakyti į komisijos laišką kur kas anksčiau, nei tai numato numatytas terminas. Nemanau, kad reikia abejoti mūsų ketinimų pagriestumu. Mes kaip tik atvirkščiai norime sustiprinti žodžio laisvę, kuri egzistuoja Vengrijoje, kaip jau minėjau. Mes sugriežtiname tas taisyklės, kurios neturėtų rūpėti komisijai. Mes taip pat norime, kad mūsų žiniasklaidoje būtų atspindėtos visos nuomonės subalansuotai, Tačiau galime kelti platesnį klausimą, ką reiškia tas uh, nuomonių balansas Vengrijos žiniasklaidoje. Man atrodo, kad uh, Vengrijoje visiems viskas yra aišku. Pavyzdžiui, Vengrijoje mes nenagrinėjame kiek laiko, kokiai nuomonė yra skirta kiek, kiekvienoje laidoje. Mes atsižvelgėme į kur kas ilgesnį e, laiko ir procesą. Mes nematuojame nuomonių buvimą eteryje gramais. Mes takome kur kas ilgesnę perspektyvą ir mūsų ekspertai mano, mūsų ekspertai nagrinėja žiniasklaidos įstatymą ir jeigu jie e, manys, jog jis pažeis žodžio laisvę, tuomet jas mes jį keisime. Pirmkia, aš atsiprašau. Yes, Argentinė. Pone Argentinė, taip labai trumpai prašau, labai trumpai prašau kalbėti. Godson, Man nepasirodė, kad jūs apie mane pamiršot, tačiau aš norėčiau pateikti papildomą klausimą apie dėrybas dėl duomenų apsaugos sustarimo su JAV. Naško dėrybos dėl keliaivių duomenų registro vyksta sėkmingai, tačiau e, dėrybos dėl duomenų apsaugos yra įstrigusios, o mes manome, kad tai yra dvi e, to paties paketo dalis ir svarbu dėrėtis dėl jų abiejų kartų. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs ketinate būtent neatskirti šių dviejų uh, klausimų. Aš prašyčiau dabar nepradėti antro klausimo raundo. Jūs, uh, uh, ponė Tavarijas, turėjote savo dvi minutės, todėl aš norėčiau uh, kad jūs kalbėtumėt labai trumpai, jeigu jūs norite patikslinti jūsų pateiktą klausimą, tačiau prašau nepradėti antro klausimų, klausimų rato. Uh, Dėkuoju pirmininkė Jums už Jūsų patarimą ir aš e, suprantu, kad radikalėjimas įeina į vidaus reikalų ministro portfelį, tačiau e, radikalėjimas yra susijęs ir su pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžiui, su teisė į susirinkimus e, teisę e, steigti organizacijas bei su sąžinės laisvė. O šie dalykai priklauso jūsų kompetencijai. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jums, jūs manote, kad kyla problemų dėl to, kad radikalėjimas nėra tinkamai apibrieštas. Jie, aš pavyzdžiui, pažvelgsiu jūsų ministro pirmininko e, žodžius, tai jis labai dažnai kalba apie e, radikalias taupimo priemonės. Tai mangi įdomu iš tikrųjų, ar tas. E, ar to žodžio radikalus vartojimas nesukelia dar didesnio visuomenės radikalėjimo? Bocsánat, Argentini képviselőasszonynak csak röviden válaszolva. Um... Dėkui, trumpai atsakysiu poniai Argentini. amerikiečiai vėluoja. Turiu omeny vykstančias dėrybas tarp ES ir JAV. Per gruodžio mėnesį vykusias dėrybas ne, ne mūsų veiksmai, ne ES veiksmai lėmė tokią situaciją. Nes mes kiekvieną progą skatiname, stengiamės paskatinti Ameriką, Amerikos dėrybininkus paskirti įgaliotosius atstovus, kad tos dėrybos pajudėtų, iš, pajudėtų į priekį. Kalbant apie kultūros skirtumus ir kalbant apie žodį, apie terminą radikalizmas, E, mes visi suprantame to žodžio svarbą. Ir pastebėjome galbūt, kad ir politikos srityje yra tam tikro radikalizmo. Buvo paminėta, kad galbūt radikalizmas netinkamai apibrieštas. O jei kalbame apie ekstremizmą ir jį naudojame kaip radikalizmo e, sinonimą, tada tos ekstremistinės politinės jėgos būtų tokios, kurios veikia prieš demokratiją, kad būtų sukurta dikra, diktatūra. Ir e, tai jau yra susiję su rasizmu ir su kitais e, panašiais dalykais, bet kai aš Vengrijoje kalbu, tai kalbu apie radikalius, e, radikales mokesčių mažinimo priemonės. Pirmininkas, dabar e, tęsėme mūsų diskusijas. Antrasis klausimų raundas. Infeld, Mrs. Romero Lopez, Mr. Romeva, Mrs. Bauer, Mrs. Angelili, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau, Uh, Mr. Foss. So I'll understand. Taigi, toks yra kalbėtojų sąrašas. Matau, kad dar ponė Papadopulų norėtų patekti į šį sąrašą. Ir dabar jau tą sąrašą baigiame. Labai prašau nekalbėti ilgiau kaip vieną minutę, kadangi mūsų laukia dar kiti darbai, turime balsuoti, turime dar nagrinėti kitus klausimus pagal darbo tvarkę. Ir e, taigi, žodis ponui Ensijų. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui ministro pirmininko pavaduotojui kad atvyko į mūsų komitetą, paaiškino Vengrijos programą. Aš taip pat nemažai turiu informacijos apie šią programą. Jūs kalbėdamas apie prioritetus minėjot santykius tarp JAF ir Kanados. Taip pat, kiek žinau, tarp Vengrijos prioritetų yra abipusio pripažinimo klausimai susijęs su vizomis su Rusija ir Moldavija, Moldova. Bet, kaip ir neminite, e, vizų abipusiškumo klausimų į Kanadą ir JAV penkiom Europos, Sąjungom, Europos Sąjungos valstybėm. Taigi, man būtų klausimas, ar netėjo jau laikas dėti daugiau pastangų, uh, E, diskusijose su JAV ir Kanada dėl vizų Rumunijai, Bulgarijai, Kiprui ir dar dviem valstybėm narėm. Pone Intveld. Dėkui, ponė pirmininkė. Ypač sveikinu du dalykus, kuriuos pasakė ministras. Tai yra e, pagrindinių teisių tinkamas užtikrinimas ir piliečių didesnis įtraukimas į Europos reikalus, bet manyčiau, kad turėtume ne biurokratiškai žymėti, ko, ką padarėme, o ko ne, bet turime sukurti realius, realias galimybės, realius instrumentus mūsų piliečiam, kad jie iš tiesų galėtų kreiptis į teismą. Taigi siūlau horizontalėje antidiskriminaciją direktyvą įtraukti į prioritetus. 83 e, sutarties straipsnėje teigiama, kad e, spauda turi gerbti šeimą ir e, santoka, o Vengrijos įstatymai numato naują santokos apibrėžimą, tai yra santykius tik tarp moters ir vyro. O gėjų santykius E, klasifikuoja kaip pažeidžiančius santokos įstatymą. Ir norėčiau žinoti, ką planuoja daryti Vengrija, kad uh, užtikrintų ir seksualinių mažumų teisės. Dėkui, ponė Romero. Dėkui, ponė pirmininkė. smurtas prieš moteris tebėra viena pagrindinių temų Europoje. Ispanijoje nuolat šeimoje moteris patiria smurtą. Pavyzdžiui, 21 iš 80 moterų patiria smurtą Ispanijoje. Ar turite tokius skaičius apie tai, kiek moterų patiria smurtą. Mm, Europoje mes tik turime nevyriausybinio organizacijų duomenis apie šią statistiką. Ar yra oficiali statistika apie tai, kiek moterų patiria smurtą? Dabar apsaugos orderis. Aš buvau e, viena iš pranešėjų rengiant šį pranešimą ir žinau komisijos poziciją šiuo klausimu. Tai yra sudėtingas klausimas. Moteris mano šalyje, kurios turi apsaugos orderį, atvykę yra iš Vengrijos ir yra nemažai moterų Europos Sąjungoje, kuriom išduoti apsaugos orderiai. Ar tie orderiai bus automatiškai pripažįstami, ar, ar dar bus papildoma, papildomi veiksmai daromi siekiant juos pripažinti? E, Pone pirmininkė, norėčiau gal. Romeo Roeda. Pone pirmininkė, norėčiau pakartoti jau vieną iš klausimų kuris buvo pasakytas dėl antidiskriminavimo direktyvos. Ispanija ir Belgija dirbo šioje srityje ir norėtume sužinoti, kur prioritėtų sąraše jūsų darbo programoje yra ši tema, nes piliečių laisvės ir teisės yra labai svarbu. Ir ši antidiskriminavimo direktyva taip pat yra susijusi ir su Romų teisėmis. Ir norėčiau sužinoti, ką jūs planuojate nuveikti šioje srityje. Koks yra jūsų darbo kalendorius šiuo klausimu ir ar galime tikėtis, kad jūsų darbo metu, jūsų pirmininkavimo metu bus pasiekta konkrečių rezultatų šioje srityje. Pone Bauer. Dėkui, ponė pirmininkė už suteiktą galimybę paklausti. Norėčiau pateikti du klausimus ministrui. Per paskutinį plenarinį posėdį kalbėjom apie tarptautinį paveldėjimą. Prašau apie įvaikinimą. O dabar kalbame apie tarpusavio pripažinimo aspektus. Jūs minėjote, kad komerciniuose ir e, civiliniuose, komercinėse ir civilinėse bylose sieksite m, nuveikti e, daugiau komercinio e, e, abipusio pripažinimo srityje. Pilietybė, Europos pilietybė šis klausimas yra e, susijęs su buvimu kurios nors valstybės narės piliečių. Kai kuriuose valstybėse narėse piliečiai neturi tos valstybės narės pilietybės. Ir jei negauna tos pilietybės, negali turėti tos pilietybės, jeigu dar kreipiasi į kitą šalį, norėdami gauti kitos šalies pilietybę. Čia aš turiu mm, galvoje uh, kad jei, pavyzdžiui, amerikietis nori tapti ES piliečių, jis turi atsisakyti savo pilietybės. O kitas dalykas yra, kad kai kuriuose valstybėse narėse žmogus gali turėti keletą pilietybių. Aš seku laiką, sako pirmininkas, bet iš tiesų labai prašau, kad neužtemtumėt klausimams skirto laiko. Dabar ponia Angelili, vieną minutę. Dėkui, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis pasakė, kad vienas iš prioritėtų Vengrijai yra direktyva dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir pornografijos. Ir žinau, kad bus apsispręsta dėl to, kada vyks mm, trilogas Pone Bauer sakė, klausė, kaip bus, ką planuoja Vengrija nuveikti e, abipusio pripažinimo srityje, kai kalbama apie vaikų įvaikinimą. Praeitą savaitę parlamentas priemė rezoliuciją dėl pamestų, apleistų vaikų, kuriuos būtų galima įvaikinti jų pačių uh, kilmės valstybėje narėje arba Europos Sąjungoje. Ir tai aišku, uh, tada iškelia uh, teismo sprendimų abipusio pripažinimo klausimą. Kitas dalykas. Ar gausime naujesnę informaciją apie priekyba mažamečiais, kai, kai jau jaunos merginos verčiamos ištiekėti. Kas dar? Pone pirmininkė, e, pone ministrė, e, horizontalioji direktyva, kaip jau buvo minima, e, prieš diskriminaciją yra mums labai svarbi, o taryba, regis, nieko E, e, nejuda į priekį šioje srityje. Jūs minėjote, kad tai yra vienas iš prioritetų. Ar jūs galėtumėt pasižadėti, kad, pavyzdžiui, po dviejų mėnesių atvyksite į mūsų komitetą ir pateiksite mums informaciją, kaip vyksta dėrybos taryboje šioje srityje? Nes mūsų nuomonė reikia turėti ne tik gerų ketinimų, bet ir atitinkamai veikti. Taigi norėtume, kad mus informuotumėte apie pažangą šioje srityje. Kitas klausimas. Sąlygos kalėjimuose yra tarptautinis susitarimas dėl kankinimų ir blogo elgesio draudimų kalėjimuose. Reiktų užtikrinti, kad e, būtų galima lankyti kalinius ir užtikrinti, kad jie būtų kalinami normaliomis žmogišką orumą gerbiančiomis sąlygomis. ES yra daug kalėjimų, kur sąlygos iš tiesų yra labai prastos ar jūs būtumėt pasirengę apsvarstyti šį klausimą taryboje? Dėkoju, Alfano. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė. Nevyriausybinės organizacijas ir viešąją nuomonę uh, neramina jūsų kai kurie žingsniai. Pirmiausia, tai žiniasklaidos įstatymas bei konstitucinė reforma, kuri be kitų dalykų numatė uždrausti tos pačios lyties asmenų santoką. Aš taip pat norėčiau gauti tokią informaciją, Tai yra informacija apie mm, žiniasklaidos tarybos pirmininką ir apie jo galės. Aš skaičiau, kad šis pirmininkas tai yra moteris, pirmininkė, išsisakė uh, nepakančiai apie gėjus praeitie ji pati turėjo ryšių su pornografiniais žurnalais, taigi man jos pozicija visiškai neaiški. Dėkui, ponė ministrė, už tai, kad atvykote ir pristatėte savo darbo programą kaip pranešėja kartu su ponė Romero. Norėčiau paklausti apie Vengrijos poziciją dėl aukų apsaugos orderio. Kiek suprantu, jūs jau atsakėte į šį klausimą, bet gal galėtumėte atsakyti šiek tiek išsameu. Moterų teisės, kaip moterų komiteto narė, norėčiau paklausti, kaip jūs planuojate kovoti su smurtu šeimoje. Vakar vidaus reikalų ministras, jūsų vidaus reikalų ministras sakė, kad vienas iš Vengrijos prioritėtų yra kovoti su terorizmu, bet jūs kaip teisin, ministro pirmininkas atsakingas už teisi, teisingumo sritį, taip pat atsakote ir už aukų apsaugą. Taigi norėčiau apie tai išgirsti daugiau. Ponas Papa Nikolao. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui gerbiamas ministrė. Per praėjusi laikotarpį išgirdome, e, vyko nemažai teroristinių aktų, per kuriuos buvo sužeista nemažai žmonių. žmonės taip pat gaudavo laiškus paštu, kuriuose būdavo sprogmenis. Mus neramina tokie dalykai ir mano klausimas būtų toks. Ar Vengrija ketina imtis kokiu nors praktiniu priemoniu artimiausioje ateityje šiom problemam spręsti? Ar e, imsis kokių prevencijos veiksmų prieš tokius terorizmo išpolius. iki 2003 metų buvo numatytos priemonės, Europolo priemonės šioje srityje. Yes. Uh, have... uh, aš čia sėdžiu. Jūs uh, pagrindinių teisių klausimą, maždaug, net per daug pabrėžėte, kalbėdamas apie visus savo prioritus. Ar jūs galvojate uh, nagrinėti moterų nukentėjusių nuo būtinio smurto prieglaudas visose 27 valstybėse narėse. Turime pripažinti, kad valstybės narės labai skirtingai traktuoja tokių aukų apsaugą. Kitas klausimas yra susijęs su vaikų pornografija. Ar ketinate atlikti komparatyvinės studijas? ir palyginti valstybių narių patirtį. Trečias dalykas yra susijęs su piliečių pagrindinių teisų ir laisvių apsauga. Jūs pabrėžėte, kad visi ES piliečiai turėtų turėti pagrindinių teisų apsaugą. O kaip bus su teisė į laisvę, kuri yra neigiama vienoje ES valstybė narėje? Ačiū. Aš norėčiau papildyti klausimus, kuries pateikė ponas Bupus Sutil ir Kirchhoffas. Ir aš keletą trumpų minčių išsakysiu. Pirmiausia, dėl keleivių, informacijos apie keleivius keitimąsi ES viduje. Ir antras dalykas, ar yra galvojama tuos klausimus toliau spręsti. Klausimų yra labai daug ir jie labai vairūs. Aš įsivaizduoju, kad visi uh, E, suprantame, kad ministrui bus labai sunku viską trumpai apibendrinti, bet labai džiausmėmės, jeigu jis tai padarytų, nes mesgi turime elektroniškai balsuoti. Tai buvo numatyta pradėti daryti 10 valandą. Taigi, kad galėtume balsuoti, labai pasidžiaugtumėm, jeigu ministras galėtų trumpai kalbėti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti trumpai ir neatsakinėsiu kiekvieno klausimo atskirai. Pabandysiu klausimus sugrupuoti. Dėl horizontaliosios diskriminacijos, kuri buvo paminėta keletą kartų klausimuose. Diskriminacijos, e, kovos su diskriminacija horizontalioji direktyva. Reikia pasakyti, kad Vengrijos konstitucijoje yra draudžiama bet kokia diskriminacija asmenų, kuri e, atžvilgių, ar tai būtų dėl jų lytinės pakraipos, dėl religijos ar dėl ko kito. Dėl horizontaliosios direktyvos reikia pasakyti, kad EPSCO taryba yra už tai atsakinga ir kiek aš žinau, pirmininkaujanti Vengrija numato šią temą E, spręsti. Tačiau aš neturiu detalios informacijos, nes ši kompetencija priklauso kitos ministerijos kompetencijai ir kitos tarybos e, kompetencijai. Kitas klausimas, kuris buvo e, keletą kartų pateiktas, yra tarptautinis įvaikinimas. Abipusis e, pripažinimas sprendimų, kai e, vykdomi tarptautiniai įvaikinimai Hagos e, konvencija e, yra. Pri, Hagos konvencija yra nuostata dėl tarptautinio įvaikinimo ir tą nuostatą reikėtų įgyvendinti. Ir tai leistų problemą išspręsti. O dėl smurto šeimoje, smurto prieš moteris, prieš vaikus ir e, kalėjimų sąlygas. Galėčiau bendrai pasakyti, kad nukentėjusiųjų apsaugos klausimas turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis komisijos pasiūlymu, nes tik komisijos projektai gali būti traktuojami kaip bendrieji globalūs projektai, e, ypač kai kalbame apie tarp, skirtingų pažeidžiamų grupių problemas. Kitas klausimas E, kuris buvo susijęs su ombudsmenų galimybėmis lankytis kalėjimuose. Aš galėčiau paskatinti valstybės narės e, aktyviau dirbti šioje srityje. Vengrijos ombudsmenas kaip tik dabar lankosi kalėjimuose. Aš manau, kad kitos valstybės narės galėtų pasiekti mūsų pavyzdžių. Kiti klausimai. Vizos ir vizo apipusiškumo problema. Vyks ekspertų konferencija, e, kurioje teiksime šį klausimą amerikiečių ekspertams ir manau, kad diskusija apie tai užsitęs. Europos apsaugos orderis. Kaip aš jums jau sakiau, taryboje šiuo metu neužtenka kvalifikuotai daugumai balsų, kad paremtume šią iniciatyvą, bet tuo pat metu mes, kaip pirmininkaujantė valstybė, suprantame, kad atliekame svarbų vaidmenį, suartindami skirtingas valstybės nares. Aš nenoriu vardinti, kokie yra skirtumai ir kokiu mes rezultatų ketiname pasiekti per artimiausias savaitės, bet per šį pusmetį uh, vienu ar kitu metu taryba, komisija pateiks savo nukentėjusių apsaugos paketą ir galbūt tai leis išspręsti problemas. Pone Bauer klausė dėl pilietybės. Mano nuomonė, šis klausimas yra Europos Teisingumo teismo kompetencijos klausimas. Ir jeigu iškyla problemų dėl valstybių narių teisės aktų susijusių su pilietybė, juos turi spręsti teismas. Kolegos, aš manau, kad jūs esate geriau informuoti negu aš apie žiniasklaidos atsakingų institucijų veiklą. E, vienas iš pateiktųjų klausimų yra labiausiai susiję su žiniasklaidos taryba ir teis, teismo sprendimais. E, sakoma, kad kompensavimo galima ieškoti per žiniasklaidos tarybą ir taryba gali kreiptis į teismą. Aš pats nesu susipažinęs e, su e, panašiais sprendimais. Šio teisės akso tikslas - kovoti su e, piknaudžiavimu. Mes turime labai blogų pavyzdžių. Turime organizacijų, kurios e, pasisako prieš visuomenės nuomonę, prieš visų parlamentarų nuomonės, nepriklausomai ar jie yra kairieji ir dešinieji. Ir suprantame, kad žiniasklaida e, negali leisti tokiams žmonėms pasisakyti. Mūsų žiniasklaidos e, įstatymo tikslas ir yra kovoti prieš tokius neapykantos pasireiškimus. Ir aš kiek žinau, ta kryptimi būtent ir yra priimtas tas teisės aktas. Kiti kolegos klausė, kad yra svarbu kovoti ne tik su terorizmu, bet ir apsaugoti e, terorizmo aukas. Taip, aš esu daug kartų sakęs, kad vyriausybė e, paskirtų keletą ministrų šiam klausimui spręsti, nes teisingumo ministras e, šį klausimą taip pat pabrėžė, o vidaus reikalų ministras turi akcentuoti labiau turbūt kovą su terorizmu negu nukentėjusi apsauga, tokiu būdu būtų pasiekta pusiausvėra. Buvo pateiktas klausimas apie nukentėjusių, buvo palikta keletas klausimų apie nukentėjusių apsaugą ir aš galiu pasakyti, kad Europos komisija turi pateikti labai aiškę poziciją, kuri sureguliuos tokius klausimus kaip smurtas prieš moteris, vaikus ir e, netinkamos informacijos kleidimą. Ir jeigu valstybėse narėse yra pažeidžiamas pagrindinės teisės, tai be jo, nes e, tam yra tribunolai, teismai. Ir e, reikia kreiptis į tarptautinius, tarptautinės institucijas, kurios galėtų e, imtis tam tikrų veiksmų dėl atitinkamų pažeidimų. Visoje ES e, kalbame apie keitimąsi PNR duomenimis. Deja, aš neturiu informacijos apie tai ir manau, kad vidaus reikalų ministras galėtų jums suteikti kur kas daugiau žinių ir tikiuosi, kad aš galėčiau jums, e, kad jūs nespiksite, jeigu aš teiksiu informaciją jums raštu. Tiempo, pero, si Gracias, pero... Ačiū, ponė Romero. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprasčiausiai negavau atsakymo į savo klausimą ir galiu pakartoti klausimą, kiek aukų, e, būtinio smurto aukų yra Vengrijoje kad jūs galėtumėt pateikti duomenis. Jūs man neatsakėte to klausimą. No de... Europos komisijos dokumentas nėra yra parengtas ir viskas priklausys nuo to, ar jūsų valstybė balsuos už jį ar ne. Kérem, mert miközben a, az európai szabadalomtól az... Aš norėčiau atsiprašyti, Nes čia aš žiūrėjau į Europos patentus. Taip pat rinkom informaciją apie pažeidimus susijusius su vaikais. Neturiu statistikos apie moteris, bet mes galime milai paprašyti nevyriausybinio organizacijų, kitų visuomeninių organizacijų suteikti statistinę informaciją, jeigu jums reikia. Tada gal jūs jūsų klausimą atsakysime. Dabar skaičių negaliu pateikti. Ačiū už kalbą, ačiū už atsakymus, gerbiamas ministrė. Dėkuoju už jūsų norą bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mes būsime jūsų pašnekovas nuolat. Linkime geriausios kloties Vengrijai, bet taip pat e, prižadame, kad labai atidžiai stebėsime jūsų veiklą visą pusmetį. Thank you. It's been a pleasure, Minister. Now we're proceeding to a vote. Yeah, yeah.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 We're having, I guess, five votes in. Mes turime balsuoti dėl penkių dokumentų, jei neklystų. Balsuosime elektroniniu būdu. Dėl kiekvieno dokumento skrai. Pirmiausia, balsuosime dėl 12 darbo tvarkės punkto. Balsuosime dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos karalystės, Šveicarijos konfederacijos bei Lichtenšteino kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių susijusių su išorės sienų fondu 2007-2013 metų laikotarpiu. Balsuosime dėl rekomendacijos projekto, nes parlamentas turi išsakyti savo nuomonę. Pradedame balsuoti. Dabar pradedame balsuoti. Prašau balsuoti. No, not working. Neveikia technika. Dabar veikia. Okay, the vote is open. Gerai, prašau balsuoti. Ne, dar nebalsuojate. Neveikia, neveikia jūsų aparatas. Gerai, dabar jau veikia. Gerai, viskas dabar veikia. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Keturiasdešimt devyni, sako pirmininkas balsavo, keturiasdešimt trys balsavo už, keturi balsavo prieš ir vienas susilaikė. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas. No. Turime reikti galutinį balsavimą? Ne? Gerai. Tuomet pereiname prie antrojo dokumento, dėl kurio balsuosime. Triliktasis darbo tvarkės punktas. Lichtensteino prisijungimas prie ES, AB ir Šveicarijos susitarimo dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno akį. Balsuosime dėl rekomendacijos projekto. Prašau balsuoti. Yes. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. 48 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir vienas susilaikė. Šis dokumentas yra patvirtintas. Dėkoju. Oh having a third vote. Trečias dokumentas, dėl kurio balsuosime. Lichtenšteino prisijungimas prie Europos bendrėjų ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės atsakingos už valstybę narėje ir Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglopšio nagrinėjimą nustatymo. Vėlgi tvirtinsime rekomendacijos projektą. Prašau balsuoti. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. 44 in favor, 4 against. 44, sako pirmininkas, pasitaisiu 42. Balsavo už, 4 balsavo prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta. Now, I guess we're moving Point number 15. 15 darbo tvarkės punktas. 15 punktas. Europos Sąjungos ir Brazilijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams. Opening the vote. Prašau balsuoti. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. 44 balsavo už, 2 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju. Ir penktasis dokumentas, dėl kurio balsuosime, yra ES ir Brazilijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių ir oficialių pasų turėtojams. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 balsavo už, 2 prieš, 3 susilaikė. Dėkoju. Now we're moving. Toliau periname prie kito punkto. Prašyčiau drausmės. Periname prie punkto, kuris buvo atidėtas vakar. Tai yra e, prie bendro prašymo išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti procedūros. Pagal 57 straipsnio trečiąją dalį atsakingasis komitetas turi nuspręsti kai, uh, ir išsakyti savo nuomonę žodžių ar raštų, kaip elgtis su komitetų gražintų pranešimu per uh, laiką, kuris būtų neilgesnis nei uh, du mėnesiai. Per pastarąjį posėdį aš kreipiausi mūsų sektoriato darbuotojus ir teiravausi, kaip turėtume elgtis. Užimtumo komitetas prašė, kad pagal 50 straipsnį jam būtų leista, 50 taisyklę jam būtų leista spręsti šį klausimą kartu su mumis. Ir kaip mums yra žinoma, ponia Matie, tai yra mūsų komiteto pranešėja, mums paaiškins, kaip turėtume elgtis tokiomis aplinkybėmis. O po diskusijos balsuosime, kad įsiaiškintume, kokia yra, komisijos, e, kokia yra mūsų komiteto pozicija šiuo klausimu. Pone Matie, jūs esate pasiruošusi kalbėti? Gerai, ponia, aš jums suteiksiu žodį po ponios Matie. Po ponios Matė kalbėjęs užimtumo komiteto pirmininkė ponė Berės. Pone Matė, prašau. Aje. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos po balsavimo plenarinėje sesijoje e, gruodį buvo e, nuspręsta gražinti tekstą e, komitetui pagal 56 straipsnio trečiąją dalį. E, pasitarius su teisėkuros komitetu e, ir su sekretorijatu gavome tokią, gavau tokią informaciją pagal 56 straipsnio trečiąją dalį. Kai tekstas gražinamas į komitetą, kompetentingas komitetas nusprendžia žodžiu, nusprendžia ir žodžiu ar raštu uh, pateikia atsakymą, tas atsakymas neturi būti pateiktas ilgiau kaip per du mėnesius. Taigi lybė. Lybė komitetas turi priimti sprendimą, o prie to sprendimo e, pagal savo kompetenciją turi prisijungti užimtumo komitetas EMPL. Ir aš siūlau pagal darbo tvarką elgtis taip, kad mūsų komitetas vasario mėnesį pateiktų kompromisinį pasiūlymą, remiantis to balsavimu, kuris vyko per plenarinę sesiją, šiek tiek jį pakeičiant, kad surinktume balsų daugumą. Taigi, e, balsuoti reiktų tik tai už pakeistas dalis ir kad E, tai sutaptų su tuo balsavimu, kuris buvo per plenarinę sesiją dėl nekeistų dalių. Aš konsultavausi su politinėmis frakcijomis ir reiks keisti tik tai keletą dalykų, kurie yra išskirtinėje mūsų komiteto kompetencijoje. Ir užimtumo komitetas neturėtų dalyvauti rengiant kompromisinį tekstą, nes, jau, nes dalykai, dėl kurių buvo balsuota ir kurie yra jo kompetencijoje, nebus keičiami. Taigi aš dabar siūlau jum balsuoti už tokį, tokią mano pasiūlytą veikimo tvarką. Ir jei jūs tam pritarsite, tai tas dalis, tai nuomonė dėl tų pakeitimų tai tuos pakeitimus, kuriuos reikia keisti, galėtume pradėti keisti iškart, galėtume pradėti daryti iškart, kad vasario mėnesį jau galėtume per plenarinę sesiją balsuoti. Tokia būtų mano pozicija, ponė pirmininkė. Before we hear from the chair of the employment Gal dabar galėtume išklausyti užimtumo komiteto pirmininko? Mums reikia tiksliai sužinoti, kokios konkrečios yra iniciatyvos dalis, kuriuose jūs ketinate atskirti pasiūlymo turinį, kad mes galėtumėm žinoti tiksliai, kurios iniciatyvos dalys tiksliai turės mm, būti pateiktos balsavimai. En fait, il s'agit euh, des articles concernant les documents. Aš euh, žinau, kad euh, tai turi būti straipsnis dėl ir koreliacinės lentelės. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad mane pasikvietėte kaip komiteto pirmininkė. Aš esu komiteto, kuris yra susijęs su Libe komitetu sprendžiančiai švarbų klausimą vadovė. Reikėtų prisiminti, kad mes kartu nusintėme pirmininkų lėnę laišką ir e, paaiškinome, kaip pasiskirsto komitetų kompetencijos dėl šio dosie mm, 2010 m. kovo 8 d. tas laiškas buvo nusiustas ir e, ten sakoma, kad užimtumo komitetas e, turi būti atsakingas už 9, 12, 16 straipsnius, 3.2b ir e, įžanginė dalis 12 straipsnėje ir 13 pastraipa e, turi priklausyti mūsų komitetui. E, pažiūrėkime, kaip buvo balsuota plenarnėme posėdėje ir kaip ponė Matie balsavo praėjusiu metu ruodžio 12 dieną. Tai pamatysime, kad pasiūlymas per paskui galutinį balsavimą buvo atmestas. 306 balsavo už, 350 prieš, 25 e, susilaikė. Priežastis, kodėl buvo atmestas ponios Matijų pranešimas yra ta, kad EPP pateikė pakeitimų, kuriuos, kuriuose buvo atsižvelgta į tarybos poziciją. 30 pakeitimų buvo priimta ponios Matijų pranešimui. Jeigu galėtumėt tyliau salėje sėdėti, būtų pat geriau. Taigi 30 pakeitimų, dėl kurių buvo atmestas šis pasiūlymas, o 15 iš jų yra susiję su tomis dokumento dalimis, kurios priklauso mano komiteto kompetencijai. Ir mes komitete dėl jų sutarėme. Ponas Lėnė e, tuos pakeitimus e, pašventino, galima sakyti. Pono Serkas pakeitimui buvo patikta 15 pakeitimų ir jie yra susiję su viso pasiūlymo esme. Būtent antras ir trečias straipsniai antrų ir trečių straipsniais dėl direktyvos apimties ir dvyliktų straipsnių, kuriame yra kalbama apie išlygas tam tikroms socialiniams teisėms. Tai e, pasakytina apie trečiųjų šalių piliečius. Bet kokiamis aplinkybėmis, ponė pirmininkė, aš manau, kad jūs turite būti už tai atsakingas. Arba reikia tada iš naujo interpretuoti darbo tvarkos taisyklės. Paprašykim konstitucinių reikalų komiteto, kad jis tą padarytų. Manau, kad mes turime tai išsiaiškinti. Bendrai balansas buvo pasiektas plenariniam posėdį, bet e, tai turbūt reiškia, kad reikia iš naujo pradėti dėrybas. Manau, kad buvo nepakankamai aiškiai paminėti straipsniai, prie kurių reikia sugrįžti. Bet yra sakoma, kad reikia koreliacinės lentelės sutvarkyti. Taigi egzistuoja teisinė techninė problema, kuri nepakeičia pasiūlymo turinio. Taigi, pirmininkė, aš manau, kad jūs turėtumėt pasitarti socialinių reikalų komitetu ir tik tada priimti sprendimą dėl darbo tvarkos. Turite išsiaiškinti, kaip bus balsuojama plenarnėme posėdėje dėl šių klausimų, kurie priklauso žimtumo komiteto sričiai, jo kompetencijai. Reikėtų išsiaiškinti, ar nereikėtų atsižvelgti į mūsų komiteto poreikius, susijusio komiteto poreikius. Norėčiau priminti, kad aš nusinčiu jums du laiškus, sausio 3 ir 18. Abiem atvejais aš jums bandžiau priminti, kad Užimtumo komitetas mano, jog reikėtų ir toliau dalyvauti sprendžiant e, klausimus, kurie priklauso jos kompetencija. Jo kompetencija. O užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pateikė pasiūlymus, kuriuos labai smarkiai pakeitė APP pakeitimai, o dėl jų buvo ir dėrėtasi taryboje. Dėl 56 straipsnio trečios dalies interpretavimo. Nemanau, kad galima tai daryti, nepažiūrėjus į 50 e, nuo straipsnį, kur aiškiai pasakyta, kad susijęs komitetas išlieka pagrindinis komitetas per pirmąjį svarstymą. Ir dabar taip dar tebėra, tebe vyksta pirmasis svarstymas ir jeigu reikia kokios interpretacijos, tai mums reikėtų tik e, susisiekti su Konstituciniu reikalų komitetu ir paprašyti, kad būtų išspręsta problema. Ačiū, kad leidote apie tai pasisakyti socialinių ir užimtumo reikalų komiteto vardu. Prieš išeidama, galbūt norėčiau paprašyti, kad diskusijoje būtų suteikta žodis pranešėjui, nes jūsų pranešėjai išdėsti savo nuomonę. Pirmiausia, galbūt išklausysime koordinatorius, o tada suteiksime žodį pranešėjai. Ponas Serkas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę kreiptis į Jūsų komiteto narius. Mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Apie klausimą, kuris eina ne vieną Jūsų komiteto kompetenciją, bet kuris rūpi ir kitiems parlamento komitetams. Todėl aš manau, kad ponios Matijų pateiktas pasiūlymas spręsti šią problemą vien jūsų komitete nėra priimtinas, nes e, šis pranešimas yra susijęs su socialinėmis teisėmis, o socialinėmis teisėmis šiame, komitet, šiame parlamente rūpinasi keli, keli komitetai. Labai svarbu yra ir toliau e, bendradarbiauti su užimtumu ir socialinių reikalų komitetu. Panašu, kad e, bandoma prisidengiant e, darbo tvarkos taisyklėmis mus išstumti iš šio darbo. Taigi visų žimtumų ir socialinių reikalų komiteto koordinatorių vardu aš norėčiau Jūs perspėti, kad štai toks sprendimas, kuris siūlo ponia Matijo, sukels, e, taps labai pavojingų precedentų. Jei aš būčiau pranešėjas, sakykime, jeigu situacija būtų tokia, jei aš renkčiau pranešimą ir jūsų komitetas būtų atsakingas už kai kuriuos mano pranešimo aspektus, aš niekuomet ne, nemanyčiau, jo galima jums neleisti išsakyti savo nuomonės. Mes tiesiog panašu, kad pradedame visiškai beprasmi konfliktą. Juk mes norime, kad kad e, šį pranešimą patvirtintų Europos parlamentas. Be abejo, galima būtų tikėtis, kad uh, e, e, užsitikrinus EPP frakcijos paramą jūs sugebėsite tai padaryti. Uh, Tačiau aš nerekomenduočiau šitaip elgtis, kadangi tai taps pavojingų precedentų, kaip minėjau, o gali būti, kad ateityje susidarys visiškai kitokios aplinkybės ir jūs galite atsidurti mūsų vietoje. Šiame parlamente mes rūpinamės tuo, kad dauguma nepamiršta apie tai, jog egzistuoja ir mažuma, ir mažumos nuomonė. Darbo tvarkos taisyklės yra tvirtinamos ir po to interpretuojamos remiantis teisininkų nuomonę. Štai tokia turi būti jų interpretavimo procedūra - oficiali ir skaidri, o ji neturėtų vykti kažkur koridoriuose ar uždarų durų. Jūs teikdamas, kad e, jums svarbu yra užsitikrinti parlamento daugumos pritarimą, ištumėte komitetą, kuris yra atsakingas už, e, e, taip pat yra atsakingas už šį komitetą. Tai yra visiškai nepriimtina. Dabar koordinatoriai ir, ir pirmas, pirmasis kalbės ponas Morais. Chairman, so I'm going to speak for the uh, Pirmininkė, aš kalbėsiu savo frakcijos ir mūsų komiteto vardu. Savo pasisakymę aš pasisengsiu e, apžvelgti ir platesnį kontekstą. Tai gali būti naudinga e, kitų frakcijų nariams. Pone Matė visiškai teisingai e, paminėjo, kad pagal 56 straipsnių trečią dalį mes esame atsakingas komitetas, pranešimas buvo gražintas mums, jį pradėjo politinės diskusijos su šešėliniais pranešėjais Ji buvo susirinkus su ponu Kasadonzu ir e, viskas vyko pagal galiojančią taisyklę. Tačiau, kai mes svarstome teisės aktus, e, kai mes svarstome tokius klausimus, kurie yra e, susiję ir su užimtumo komiteto kompetencija pagal 50 straipsnį, kai e, užimtumo komitetas e, rengė pakeitimus, e, svarsto dokumentą ir po to plenariniam posėdžiui mes tuos pakeitimus pateikėme savo vardu. Tokiais atvejais mes turime ir toliau bendradarbiauti ir suprasti, kad visais klausimais, kai kalbame apie teisinę migraciją, turime bendradarbiauti. Jeigu mes sudarysime dabar situaciją, kai uh, bus pamintas 50 straipsnis, tuomet e, visiškai bus nesvarbu, koks bus galutinis e, viso mūsų darbo rezultatas. Turime leisti užimtumo komitetui pateikti savo pakeitimus. Ir aš norėčiau paraginti kitas uh, frakcijas uh, galvoti ne vien apie e, šį dokumentą, ne vien apie bendrą prašymą išduoti leidimą e, procedūrą, bet pagalvot apie visą e, teisėtos migracijos dokumentų paketą. Užimtumo komiteto pirmininkė, pranešėjai, koordinatoriai nekarta lankėsi mūsų komitete, bandydami mūsų tikinti, jog būtina pasiti 50 straipsnio. Be to ir e, teisininkai pritarė tam, ką sakė užimtumo komiteto pirmininkė ir koordinatoriais. Taigi aš kalbu ne savo frakcijos vardu, aš iš esmės kalbu apie mūsų komiteto e, poziciją. Ir norėčiau paraginti kitas frakcijas nepainioti e, savo politinių įsitikinimų, politinių argumentų su procedūriniais dalykais. Ir aš siūlyčiau trumpam atidėti balsavimą tam, kad mes galėtume geriau įsiaiškinti, kaip reikia dirbti pagal 20, 50 e, taisyklę. Aš manau, kad e, mes privalome bendradarbiauti su užimtumo komitetu, kai e, vyksta pirmasis svarstymas. Tačiau aš norėčiau, kad taisyklės būtų dar kartą paaiškintos. Aš siūlau dabar atidėti balsavimą, išsiaiškinti, kaip reikia taikyti šį straipsnį ir kuo skubiau, gal kitą savaitę vėl sugrįžti prie šio klausimo. Mrs. Weber. Pane Weber. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau visiems komiteto nariams priminti, kad ne pirmą kalbą, kartą kalbame apie šį pranešimą po to, kai jis buvo atmestas plenarinėme posėdėje. Turiu Jums apie tai priminti, kadangi šioje salėje yra žmonių, kurie nedalyvavo mūsų praeitame posėdėje ir kuriems gali susidaryti įspūdis, kad mes neišmanome, apie ką, ką kalbame. Taip iš tikrųjų nėra. Buvo nuspręsta kreiptis į teisininkus į teisininkų tarnybą, kad jie mums pateiktų savo išvadą. Šią išvadą gavome ir ji labai aiški, yra labai aiški. Tai yra, mes turime elgtis taip, kaip nurodys pranešėja. Būtent pranešėja e, yra įgaliota apsispręsti dėl tolesnės procedūros, dėl kurios po to balsuos e, mūsų komitetas. Taigi diskusija apie tai, ar reikėtų dabar bendradarbiauti su užimtumo komitetu, ar užimtumo komitetas turėtų dalyvauti mūsų diskusijose, kai atmestas pranešimas yra svarstomas iš naujo. Jau apie tai buvo kalbėta. Mūsų bendradarbiavimas yra pagrystas 50 taisyklę. Tačiau nepamirškite, kad užimtumo į užimtumo komiteto kompetenciją ne tik keli šio pranešimo aspektai. Pone Matie ištyrė šį klausimą, iš, jį išsamei išnagrinėjo. Ir įsiaiškino, kad tie klausimai, kurie sukėlė daugiausia prieštaravimų ir dėl kurių e, šis pranešimas buvo atmestas plenarinėme posėdėje, uh, yra klausimai, kurie priklauso mūsų komiteto kompetencijai. Todėl aš manau, kad mes turėjome e, atsižvelgti ponios Matijo rekomendaciją ir svarstyti šį pranešimą mūsų komitete. Busutil. Ponas Busutilis. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kolegė, aš, visiš, aš noriu iš karto pasakyti, kad labai gerbiu užimtumo komitetą ir ypatingai šio komiteto atstovus, kurie yra atvykę pas mus šiandien. Tačiau aš noriu labai aiškiai atskirti du klausimus. Du visiškai skirtingus dalykus. Vienas tai yra procedūra, o kitas yra e, pranešimo turinys. Aš kiek pakomentuosiu abu du šios klausimus. Būtų neteisinga juos supainioti, nes kitaip kis labai daug painiavos. Pirmiausia, procedūriniai dalykai. Gyvenime anksčiau ir vėliau kažkas turi priimti sprendimą ir pagal darbo tvarkos taisyklės pagal 56 straipsnio trečiąją dalį labai aiškiai yra pasakyta, kuris komitetas turi apsispręsti dėl procedūrinių dalykų. Ir šiame, šioje taisyklė labai aiškiai pasakyti, kad atsakingasis komitetas turi pas, tarti paskutinį žodį dėl procedūros. Tai nėra kieno nors nuomonė, tai yra darbo tvarkos taisyklė kurioje aiškiai pasakyta, kuris komitetas yra atsakingas ir kuris atsakingas e, komitetas turi priimti sprendimą. Nėra jokio reikalo kreiptis į Konstitucinių reikalų komitetą, kad, e, prašant išaiškinimo, kai yra visiškai aiškiai juodu ant balto parašyta, kad e, atsakingasis komitetas šiuo atveju yra lybė komitetas ir būtent jis turi priimti galutinį sprendimą dėl procedūros. Taigi, dar kartą kartoju, kad Libė komitetas yra komitetas, kuris yra sakingas šiuo atveju ir todėl mes turime nuspręsti, kokią procedūrą reikėtų taikyti. Toliau, dokumento turinys. Mes visi žinome, dėl kokių priežasčių pranešimas buvo atmestas plenarinėme posėdėje ir kodėl jam nepritarė parlamento dauguma. Be abejo, gal šių priežasčių interpretavimas gali skirtis. Tačiau mums Libė komitete atrodo, jog yra visiškai aišku, kad pranešimas buvo atmestas dėl reikalavimo teikti papildomus dokumentus. Šis klausimas įeina į mūsų lybė komiteto kompetencija. Taigi net jei pažvelgsime į turinį, visiems vėl bus aišku, kad ne užimtumo komiteto e, kompetencijos nėra paisoma. Šis komitetas be abejo e, turi teisę išsakyti nuomonę dėl dalykų, e, kai kurių šio pranešimo aspektų. Tačiau dabar tas klausimas, kurį reikia spręsti, neįeina į to komiteto kompetenciją. Taigi, kolegos, mes tikrai, mums tikrai nereikia nieką kreiptis, kad mums pateiktų kokį išaiškinimą. Mums tiesiog reikia dirbti, nes e, e, laikas bėga labai greitai laiko lieka vis mažiau. Ir aš manau, kad mes dar sugebėtume susitarti dėl kompromiso ir tuomet galėtume šį, šį labai svarbų mums dokumentą patvirtinti per pirmąjį svarstymą. Gal ir kiek vėliau nei buvo numatyta anksčiau. Dėkuoju. Mr. Kirkhope. Panas Kirkhope. Uh, chairman, just, all... Pirmke, aš pirmiausia noriu visiškai pritarti tam, ką pasakė Simonas ir tam, ką pasakė ponia Weber. Man atrodo, kad jog yra visiškai aišku, kad situacija yra tokia, kaip nupasakojo kolegos. 56 taisyklė, viskas yra labai aiškiai pasakyta. Šis, ši taisyklė egzistuoja ne tam, kad ji padėtų mums išsiaiškinti, kaip reikia elgtis. Ši taisyklė nurodo mums, kaip mes privalome uh, veikti. Ir jeigu mes nesilaikysime šios taisyklės, tuomet sukel, sukelsime painiavos. Uh, Užimtumo komitetas dalyvavo mūsų diskusijose, neteisinga yra teikti, kad mes jo nenorime su jais bendradarbiauti. Be to yra ne, yra neteisinga teikti, kad jie dabar turėtų dalyvauti diskusijose, svarstant klausimus, dėl kurių šis pranešimas buvo gražintas mūsų komitetai ir kurie priklauso mūsų komiteto kompetencijai. Taigi aš siūlau elgtis taip, kaip siūlo mūsų pranešėja, bei kiti, prieš mane kalbėjo kolegos ponia Weber ir ponas Bisutilis. Aš visiškai jiems pritariu ir manau, kad mes, mūsų komitetas, turi prisimti atsakomybę Ir turime spręsti šį klausimą taip, kaip mums, yra, kaip mums nurodo darbo tvarkos taisyklės. Dėkuoju. Uh, uh, Ar kitos frakcijos norėtų dar ką nors pasakyti? Labai būtų įdomu sužinoti, ką kitos frakcijos mano apie šios procedūrinius sunkumus. Pone Ernst. Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš prašiau žodžio uh, kai tik pradėjome kalbėti apie šį e, klausimą. Panašu, kad yra dvi skirtingos nuomonės šioje salėje. Ir ne tik šioje salėje, beje. Dabar prie reikalo esmės. Kaip ir minėjau, žimtumo komiteto atstovai reikia išnagrinėti uh, darbo tvarkos taisyklės plačiau negalima kalbėti vien apie vieną taisyklę ir jos punktą. Mes turime labai aiškiai žinoti, kas pasakyti taisyklėse ir kaip privalome elgtis. Išsakytos pozicijos yra visiškai skirtingos ir man atrodo, kad jos yra politizuotos. O aš reikalauju, kad būtų labai įsamei ir aiškiai išaiškinta procedūra. Mes turime kreiptis į teisininkų tarnybą tam, kad viską aiškiai suvoktume. Laiko dar turime. Nes jeigu da, viską įspręsime tinkamai dabar, tuomet užkirsime kelią panašioms problemoms ateityje. Ir manau, kad turime dėl to balsuoti, būtent dėl procedūrinių dalykų, ne dėl turinio. Antras dalykas. Man netinka ta, tie argumentai, kuriuos pateikė ponė Matijo, kalbėdama apie pakeitimus. Tai e, tinka ne, vienu, netinka ne vien mūsų frakcijai, bet ir kai kurioms kitoms frakcijoms, aš tuo nebejoju. Nepamirškime, jog negalime tiesiog iš salės išstumti užimtumo komiteto. Su panašiomis situacijomis susidursime ir ateityje. Ir turime tam pasiruošti. Pateikti keli labai svarbus pakeitimai. Nepamirškime, kad taisyklės e, yra gan e, plačios ir pagal tas taisyklės, pagal tą platesnį interpretaciją, užimtumo komitetas privalo dalyvauti e, iš naujo svarstant šį pranešimą. Taigi aš siūlau elgtis labai paprastai - atidėti svarstymus, atidėti balsavimą ir kreiptis į teisingų tarnybą išaiškinimo. Ponas Tavaris. Labai trumpai. Pone Berės išdėsti labai rimtus teisinius argumentus. Negalime jų nepaisyti. Nepamirškime, jog egzistuoja ir parlamentinis bendradarbiavimas, ir komitetų bendradarbiavimas, tai-, tai kalbėjo ponas Serkas, ir jis visiškai teisingai pasakė, kad mes galime susikeisti vietomis kada nors ateityje. Ja. Kaip galima interpretuoti tai, kad pranešimas nebuvo patvirtintas plenarinėme posėdėje. Pone Matijo mano, kad pranešimas buvo atmestas dėl klausimų, kurie priklauso mūsų komiteto kompetencijai. Tačiau tai irgi yra diskutuotina. Reaguodamas į tai, ką sakė ponas Busutilis, noriu pasakyti, kad jis minėjo, jog jog tais atvejais, kai viskas yra aiškiai pasakyta taisyklėse, tuomet mes turėtume ir elgtis taip, kaip pasakyta taisyklėse. Tačiau jeigu visiems viskas yra aišku, jeigu mes esame visiškai įsitikinę, kad taisyklės e, nurodo taip, kaip sakė kolega, tuomet mes neturėtume bijoti kreiptis į teisininkų tarnybą. Mes kalbėjome su savo patarėjais Mes kalbėjom ir su socialistai, ir socialistams teisininkų išvados nėra visiškai priimtinos. Bet kadangi mes nesugebėme nes dabar susitarti, tuomet aš siūlyčiau atidėti balsavimą. Žalieji? Pone Lambert? Okay, thank you, President. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad aš e, esu ir savo frakcijos koordinatorių užimtumo komitete ir taip pat e, stebiu e, ir dirbu piliečių laisvių komitete. Taigi mano požiūris yra gan platus, holistinis netgi. Tačiau aš pritariu tam, kas buvo, e, tam, kas kalbėjo, jog mes dabar galime e, e, priimti sprendimą, kuris taps precedentu ateityje, ypač svarstant migracijos klausimus. Migracijos tema yra susijusi su teisė dirbti ir su daugybė socialinių teisų, už kurias yra atsakingas užimtumo komitetas. Manau, kad uh, mums būtų naudinga, jei abu du komitetai iš tikrųjų dėrėtųsi tarpusavį. Nes kartais man atrodo, kad susidaro stereo efektas, kuris nėra naudingas. Nes e, kai kurie dalykai, kurie buvo pasakyti apie taikymo sritį, susilaukė tam tikro atgarsio užimtumo komitete. Aš savo frakcijos vardu siūlau sugrįžti prie šio klausimo kitą savaitę, po to, kai bus išnagrinėta, kaip reikia suderinti 50-ąją taisyklę su 56-ąją taisyklę, taisyklę. Man atrodo, kad viskas bus aišku ir kad mes galiausiai elgsimės taip, kaip prašo pranešėja. Tačiau e, supraskite, kad yra tam tikras susirūpinimas e, e, šioje salėje ir kitur dėl to, kad šis mūsų sprendimas taps precedentų ir jo bus semtasi ateityje. Toliau, ar kas nors turiu klausimą dėl darbo tvarkos? Paprastai žodisgi suteikiamas iš karto, kai norim dėl darbo tvarkos pasakyti. Tie, kurie kalbėjo apie e, realybę, ponas Busutil ir Kirchhoff, turi pamiršti, kad darbo tvarkos taisyklės yra viena prasmės ir todėl aš noriu, kad būtų balsuojama dėl šio klausimo dabar. Negalim tęsti diskusijos, aš reikalauju balsavimo. Čik. Senor Serkas. Serkas. 30 sekundų, senor prezidente, para agradecer. 30 sekundžių, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti komitetui ir norėčiau pasakyti, kad tie dalykai, kurie yra susiję su turiniu, apie kuriuos kalbėjo ponas Busutil, 56 straipsnio trečia dalis, e, yra mūsų komiteto reikalai. Čia mes kalbam apie dalyko esmę ir susipažinimą su tuo. Aš siūlau perskaityti dar kartą 56 straipsnių trečią dalį ir aptartume, dėl ko toks turinys atsirado. Taip pat mes turim suprasti, kad mes esame už tai atsakingi. Jeigu du komitetai yra atsakingi, tai e, mes kartu turim su jais spręsti, o negalim pradėti viso klausimo iš nu, nuo nulio svarstyti. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad mes visų užklausim ir išgirdom skirtingų nuomonių dėl klausimo, kuris yra nepaprastai svarbus. Turiu galvoje esmę. Tai svarbu taip pat ir juridiniu požiūriu, nes mes turime perskaityti labai aiškiai 50-56 straipsnio trečią dalį, tengi kalbama apie mūsų komiteto darbo tvarką. Aš taip pat išklausiau asmenų, kurių kurie yra atsakingi, mes visi jų išklausėme ir mes žinome, kurie komitetai yra atsakingi. Todėl aš dabar siūlau, kad, pris, kad mes prisimintume, kad kai kalbame apie vieningą leidimą, apie vieną leidimą, tai abu komitetai turėtų prisidėti prie to klausimo sprendimo - ir lybė komitetas, ir užimtumo komitetas. Ir būtent tai e, privertė mus aptarinėti trečią dalį. Tokią diskusiją suorganizuoti, kokia buvo šiandien. Ir čia mes kalbame ne tik apie tam tikrus e, nurodymus, mes turim labai aiškiai ir konkrečiai pasakyti, kokie straipsniai turi būti taikomi vienu ar kitu atveju. Šį klausimą galime išspręsti skirtingais būdais mes e, turime susisiekti, mes susisiekėme su juridinė tarnyba, buvo paminėtas konstitucinis komitetas ir be bejonės turime remtis darbo tvarkos taisyklėmis ir statutu. Ir dabar atrodo, kad mes turime balsuoti dėl šio klausimo jau dabar E, bet yra parlamentarų, kurie sako, kad reikėtų jį atidėti. Todėl aš siūlau, kad pirmiausia, per pirmąjį balsavimą mes nuspręsume, ar galime balsuoti dėl Matijos pasiūlymo dokumento, ar jį reikėtų atidėti vėlesniam laikui, kad mes e, spręstume tą grinai juridinį mm, klausimą. Taip pat turėtume paskatinti užimtumo komitetą. E, galbūt vėl suorganizuoti tokią diskusiją dėl straipsnių, kurie įeina į to komiteto kompetenciją. Bet dabar balsuojame dėl to, ar balsuojame šiandien dėl dokumento, ar po savaitės. Tokiu atveju mes bent jau šiek tiek aiškiau žinosime, kokia yra pagrindinė komiteto pozicija, lybė komiteto pozicija. Taigi balsuojame dėl to, ar balsuojame dabar dėl Mačiojo pasiūlymo, ar atidedame balsavimą savaitėjai. Ar dabar balsuosime? Ar aš teisingai supratau, matau, kiek rankų pakeltą. Taigi tie, kurie balsuojate už, e, norite pasakyti, kad turime balsuoti dabar. Tie, kurie sako, balsuoja prieš, sako, kad reikia atidėti. Taigi, kas už, kad balsuotume dabar? Kas už? Pakelkite rankas, kad balsuotume šiandien už šį dokumentą. Pradedame balsuoti, balsuojame elektroniškai. The vote is open. I don't have a voting card, but I hope you can count my vote. Neturiu kortelės, bet tikiuosi, kad galite skaičiuoti. Vote is closed. No? No? The vote is still open. Ar jau baigėme balsuoti? Ar jau visi balsavote? Ar kam reikia daugiau laiko? Baigėme balsuoti. 27 už, 20 prieš. Niekas nesusilaikė. Vadinasi, balsuosime dėl pranešimo dabar. Pone Matiju. Aš norėjau pasakyti keletą dalykų sureaguodama į daugelį e, girdėtų pasisakymų. Visų pirma, tarp sausio 10 ir šios dienos, kaip ponė Veper prisiminė, įvyko šešėlinių e, pranešėjų susitikimas, kurį aš organizavau. Ir ten mes galėjome pasidėrėti. E, taip pat aš susitikau su Aleksandru Serkas ir keletų kitų kolegų galiu pasakyti, kad mes tarėmės su e, Teisės aktų koordinavimo tarnyba ir jie pakonsultavo mus dėl procedūros. Aš nenoriu viena sukurti tokios procedūros. Noriu, kad aiškiai suprastumėt. Galėčiau pridurti, kad nenoriu liesti užimtumo komiteto straipsnių. Nes e, aš su savo grupe e, supratau, kad turime aiškę politinės daugumos poziciją. Todėl straipsniai, kurie priklauso užimtumo komitetui, straipsniai, kurie priklauso tam komitetui, nebus paliesti. Būtent dėl tos priežasties mes taip elgiamės, kaip elgiamės dabar. Taip pat norėčiau priminti, kad plenarinis posėdis labai aiškiai apribrėžė balsavimo taikymo sritį. E, ne, ne mūsų komitetas tai nustatė. Akivaizdu, kad balsų trūko, bet plenarnis posėdis labai aiškiai iš save poziciją, labai konkrečiai dėl pakeitimų. Merci, Madame Mathieu. Ačiū, ponė Matiju. O dabar balsuosime. Kaip kad buvo pasiūlyta pranešėjos ponios Matiju. Ar e, elgsimės taip, kaip e, interpretuojamas darbo tvarkos taisyklės, kaip kad paaiškino ponė Matijui? Perskaitėme 50 straipsnį ir 56 straipsnio trečią dalį. Antrą kartą balsuojam dėl jos pasiūlymo kas sutinkate balsuojate už, kas nesutinkate balsuojate prieš. Pradedam balsuoti. Now the vote is closed. Again, 27 plus, 20. Balsavimą baigėme 27 už, 20 prieš. Balsavimas priimtas. Your colleagues. Gerbiami kolegos, tęskime darbą. Dear colleagues, we still have two points to go in one hour. So I beg you. E, dar mūsų laukia du klausimai darbo tvarkė. Please. 12 or 12.30. Really? So it's half an hour. Even less than that. We got half an hour to go. E, ponai, turime tik tai valandą ir dar du klausimai darbo tvarkė. Taigi labai prašau, labai prašau, dirbkime, susikaupkime ir dirbkime. 17 klausimas. Tai yra e, Europos, e, tarybos, regla, Europos Sąjungos tarybos reglamento pakeitimai dėl e, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros Frontex. Mes turime aptarti pateiktus pakeitimus, e, pakeitimus pranešimui, e, kurį darė ponas Busutil. Pakeitimų paskutinė data buvo 14 gruodžio ir gavome 185 pakeitimus bei galutinę nuomonę iš AFET komiteto, kuri buvo priimta 13 sausio. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Taip pat komisijos yra atstovas, yra pirmininkaujančio šalies, Vengrijos atstovas, o dabar žodis ponui Busutil. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui už sutiktą žodį, kalbėsiu trumpai, nes darbas lybė komitete pasidaro labai nesudėtingas, kai dauguma komiteto narių tiesiog išeina iš posėdžių salės. Suprantu galbūt juos, bet dabar pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie pakeit, pateikė pakeitimus. Aš pradinėme uh, pranešime pateikiau 68 pakeitimus, o kolegos pateikė 186 pakeitimus ir iš viso pakeitimų bendras skaičius yra 254. Aš gailiuosi, kad skatinau tuos pakeitimus teikti, nes išėjo jų labai daug, bet aišku, čia jokauju ir džiaugiuosi, kad toks didelis susidomėjimas šiuo klausimu. Uh, Aš jau buvau susitikęs su šešėliniais pranešėjais, tikiuosi su jais susitikti ir e, dar keletą kartų ir tikiuosi, kad mums pavyks priimti stiprią poziciją, tai bus įvairių partijų pozicija. Šiek tiek pristatysiu, kokie pakeitimai buvo pateikti. Kalbėsiu trumpai, nes labai noriu išgirsti komisijos ir tarybos reakciją į, bei aišku, laukiu kolegų klausimų. Svarbiausia pakeitimų dalis yra skirta pagrindinių teisių klausimams. To ir buvo tikėtasi. Ir tuos pakeitimus aš skirstyčiau į tris pogrupius. Pirmiausia, tai būtų metodo ar požiūrio pakeitimai, jam pritariu aš, EPP ir ALDE frakcija ir siūloma padaryti vieną aiškę pradinę deklaraciją, kurioje būtų teigiama, kad visais atvejais agentūra turi laikytis pagrindinių žmogaus teisių. Toks yra pirmasis požiūris. Antrasis požiūris yra toksai. Siūloma dėti kiekvienam straipsnėje nuorodas į pagrindinės teisės. Ir tokio požiūrio laikosi GUE frakcija ir žaliųjų frakcija. Trečiasis požiūris, kuris yra toks kaip ir uh, tokia kaip ir vidurinė pozicija, jai pritarė socialistai Aldė siūlo, kad dėl e, pagrindinių teisių būtų įkurta konsultacinė taryba, konsultacinė valdyba, į kurią būtų e, nuolat kreipiamasi, bei būtų kreipiamasi konsultacijoms į kompetentingas institucijas. Ir taip pat dar siūloma atskirose skyriuose pateikti nuorodas į pagrindinių teisių laikymasi. Tokį pasiūlymą pateikė socialistai. Aš tikiuosi, mums pavyks primti kompromisinį variantą, bet šiuo klausimu visos frakcijos sutarė, kad pagrindinių teisių, pagrindinės teisės turi būti garantuojamos. Mes žinome, kad Frontex yra išorės sienų valdymo agentūra ir kad čia iškils labai daug mm, klausimų susijusių su žmonių teisėm ir labai svarbu, kad agentūra tas teisės gerbtų, kad tų teisių būtų laikomasi. Kita tema, kurie, kuriai skirti pakeitimai, yra gairių tema, Frontexo veiklos gairių tema. Kai, kurios, kai kurie kolegos nori, kad į gairias būtų įdėtos nuorodos atitinkamos nuorodos, kurių, kurių mm, teisėtumą, kaip žinome, nustatys Europos teisingumo teismas. Man nekyla problemų dėl gairių esmės, bet kalbant apie formalėje jų pusę, kažin ar mes galime ES teisės akte nurodyti Mm, e, tarybos sprendimą, kurio teisėtumas dabar yra nagrinėjamas Europos Sąjungos teisingumo teisme, nes ko gero tokį mūsų žingsnį, mm, toks žingsnis yra visiškai netinkamas. Dėl domenų apsaugos buvo pateikta mažiau pakeitimų, negu kad aš tikėjausi. Nežinau, ar tai yra pozityvus dalykas ar ne bet dėl domenų apsaugos nebuvo pateikta labai daug pakeitimų. Bet aš taip pat esu pasirengęs e, kompromisiniam pakeitimui dėl domenų apsaugos, kad jis atspindėtų e, kolegų pozicijas. Dabar įrangos išperkamoji nuoma ir įrangos pirkimas yra e, akivaizdu, kad yra sutarimas šiais klausimais. Dabar dėl. Dėl gražinimo, dėl savanoriško ir dėl galimybės sut, suteikti Frontexui savanoriško gražinimo įgaliojimus, kol kas šis klausimas lieka atviras. Uh, vieningos nuomonės nėra. Dėl trečiųjų šalių ir susitarimų su trečiosiomis šalimis čia visos frakcijos nori, kad būtų užtikrinta, kad būtų aiškiai demokratiškai sekamas agentūros darbas, stebimas agentūros darbas, ypač e, kaip dirbama su trečiosiomis šalimis. Toks būtų, ponė pirmininkė, mano bendro pobūdžio pristatymas. Bandžiau jum trumpai apibendrinti, kokie yra pakeitimai ir dar vyks kiti posėdžiai su šešėliniais pranešėjais ir individualiai, ir grupėse. O dabar laukiu kolegų klausimų. Dėkui. Pone Busutil, gal komisija norėtų pateikti komentarą, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už labai kokybišką pranešimą ir už įžangą, už situacijos pristatymą. Man situacija atrodo palanki ir regis, kad pavyks pasiekti susitarimo. Frontex yra vienas iš komisijos darbų prioritetų. Situacija Graikijoje rodo, kad turime imtis visų pastangų, kad sustiprintume Frontexą. Jūs suprantate, kad šiandien dar negaliu e, pareikšti komisijos nuomonės dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, bet galėčiau pateikti šiek tiek bendresnių komentarų. Pirmiausia, komisija pritartų pranešėjo minčiai, e, turint galvoje Europos e, Sąjungos sienų apsaugos sistemai, turiu galvoje Frontex jungtinius paramos būrius, ir Frontex. E, e, su tuo susijusius kitus mm, veiksmus. Aš manau, kad tai leis sustiprinti Frontex operatyvinę veiklą ir tai yra labai svarbu. Turiu galvoje taip pat ir techninės įrangos rezervą, bet kol kas mes negalime keisti greito reagavimo pajėgų uh, mm, tarptautinių e, e, grupių reglamento. Dabar asmens duomenys. Čia galėčiau tik paminėti komisijos neseniai paskelbtą komunikatą dėl vidaus saugumo strategijos. Mes esame pasirengę padėti pasiekti kompromisą tarp parlamento ir tarybos. Atsiprašau, e, dar keletą žodžių. Taip pat dėl savanoriško gražinimo mm, dar norėčiau pasisakyti, kiek mes priprantame, kiek mes suprantame, e, Frontex jau tuo užsijima, mm, tai yra jo mandato dalis ir tai taip pat vyksta vykdant atskirus projektus valstybėse narėse dėl pagrindinių teisų apsaugos žinote, kad mūsų komisaras siekia sustiprinti šį aspektą, e, kalbant apie tą teisinę bazę, kurią remiantis veiks Frontex. Ir tie pakeitimai turėtų atitikti e, galių pasidalinimus tarp e, Frontex ir valstybių narių. Tie galėčiau pasakyti ir noriu pasakyti, kad esame pasirengę dirbti kartu su komitetu ir tikimės, kad dokumentui bus pritarta jau per pirmąjį svarstymą. Make any, make Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jūs norėsime kažką pasakyti? Taip, dėkuoju Jums už man suteiktą žodį ir dėkuoju Jums už tai, kad leidote mums susakyti savo nuomonę dėl šio pranešimo. Komentuodamas e, parlamentarų patiktus pakeitimus, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, pono Pusutilio pranešimas yra puikus pagrindas tolesniems dėryboms. Tikiuosi, kad e, mes jau netrukus galėsime parengti kompromisą. Mes norėtume, kad toks dokumentas būtų parengtas dar pirmininkaujant Vengrijai. Ir iš komiteto narių pasisakymų mes žinome, kad parlamentarai nori, kad šis reglamentas sustiprintų Frontex. Mes visiškai pritarėme pono Busutiliui ir jo pasiūlymams dėl šio dokumento. Ir manome, kad būtina pagrindiniams teisėms skirti atskirą straipsnį. Pranešėjas savo pranešime apie tai kalba. Pirmojo straipsnio C dalies antrajame punkte ir mes pritarėme tam pasiūlymui. Paskutinėme susitikime, kai kalbėjome apie Frontex, mes nagrinėjame parlamento e, pakeitimus. Ir galiu Jums pasakyti, kad didžioji dauguma valstybių narių pritarė Jūsų pasiūlymams ir kai kurie iš jų net buvo in inkorporuoti į tekstą. Ir tikiuosi, kad netrukus darbo grupėje mes parengsime galutinį dokument, dokumentą. Toliau duomenų apsauga. Mes taip pat e, stengiamės parengti kompromisą, kuris būtų priimtinas visiems. Kai kalbame apie ilgalaikę nuomą bei kitas priemonės, kai kalbame apie parlamento galimybę prižiūrėti Frontex darbą, apie Frontex bendradarbiavimą su trečiomis šalimis. Visiems šiems dalykams pritarėme. Yra parengtos kelios ataskaitos e, pagrystos rizikos analizė ir ar kitų dokumentų. Ir aš žinau iš. E, ir jūs žinote iš diskusijų vykusių vakar, kad kartais teikti konfidencialius dokumentus jums susipažinti nėra lengva. Bet aš galiu tik pasakyti, kad mes stengsimės, kad jūsų komiteto nariai galėtų susipažinti su visais jums reikalingais dokumentais. Beigiu. Dar kartą noriu priminti visiems, kas nori pasisakyti, kalbėti nelgiau nei vieną minutę, kadangi po mūsų komiteto posėdžio turėtų įvykti koordinatorių posėdis. Liko viena valanda ir todėl prašau kalbėti trumpai ir aiškiai. Pane Gijom. E, vieną minutę e, per mažai laiko Atsiprašau, ponė pirmininkė, galbūt pirmiausia reiktų išklausyti FED pranešėjos, kuri jau pristatė savo pranešimą užsienio reikalų komitete ir už jį buvo balsuojama. Gal tai prisidėtų prie mūsų diskusijos. Gerai, taigi ponė jums žodis. Pone Lorbirer. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Taip, užsienio reikalų komitete Mes e, norime, kad e, šis dokumentas pagerintų Frontex agentūros darbą, kad ji galėtų tinkamai vykdyti savo prievalę susijusiu žmogaus teisų apsaugą. Komisijos dokumente yra kalbama apie tai, kad žmogaus teisės yra traktuojamas kaip prioritetinis klausimas. Tačiau mes manome, kad komisijos patiktas pasiūlymas e, yra gan siauras ir e, nepakankamai e, veiksmingas. Taigi mes raginame komisiją parengti veiksmingas priemonės, kurios leistų mums tinkamai įgalinti e, šią agentūrą, bendradarbiaujant su pagrindinių teisų agentūra bei jungtinių tautų komisaros knygos žmogaus klausimus. Uh, Ir mes taip pat norim, kad būtų atliktas nepriklausomas įvertinimas ir kad būtų perkeltos nuostatos, kurios garantuoja teisės numatytas pagrindinių teisų hartijoje. Aš neminėsiu visų dalykų, dėl kurių susitarėme, paminėsiu tik vieną. galiu pasidžiaugti e, dėl to, kad mes sustarėme, kad Frontex operacijos gali būti sustabdytos tuomet, kai yra pažeista tarptautinė teisė arba pagrindinių teisių hartija. Jūs pamatysite visus mūsų pakeitimus ir aš galiu jūs paraginti atsižvelgti į šiuos pasiūlymus. Kodėl? Mes manome, kad komisija turėtų ir toliau stiprinti Frontex e, agentūrą dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tokia yra komisijos prievalė, ne vien dėl to, kad to nori mūsų piliečiai. Komisija turėtų pradėti diskusijas ir netiktų mums turėti tik vieną straipsnį, kuriame būtų paminėtos žmogaus teisės. Žmogaus e, apie žmogaus teisės ir pagrindinės e, e, teisės reikia kalbėti labai aiškiai ir pakankamai įsamei. Yes, have you finished? Thank you, thank you. Now, maintenant, Madame Guillaume. Oui, merci. Donc, force ponia Guillaume. E, dėkui. Norėjau taip pat padėkoti ponui Busutil už pasiūlymą ir už jo naudotus darbo metodus įžangoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas yra labai svarbus, tą rodo ir pakeitimų skaičius. Čia nesileisiu į smulkmenas, paminėsiu tik keletą pagrindinių dalykų. Pagrindinės teisės yra pagrindinis dalykas, nes kyla abejonių kaip geriausia daryti, ar pateikti vieną deklaraciją, ar nuolat e, reglamente pateikti nuorodas. Aš manau, kad reiktų pateikti pradinę deklaraciją, išsame deklaraciją, kurioje būtų teigiama, kad bus laikomasi pagrindinių žmogaus teisių. Ir parodys, e, kokią svarbą vietą mes, vietą mes tom teisėm suteikėme. Taip pat galbūt pagrindiniuose e, esminiuose, e, esminiuose momentuose taip pat reikia nurodyti apie žmogaus teisės, kai kalbame apie jūroj vykdomas operacijas arba kai kalbame apie imigracijos pareigūnus, nes uh, tokiais atvejais reiks daugia, didesnio iškumo. O AFET nuomonė taip pat, manau, mus tinkamai orientuoja šią linkmę. Pajėgumai bei uh, galimybė laikytis žmogaus teisų Frontexo veikloje nuolat turi būti aiškiai pabrėžiama. Dabar kalbant apie šį e, pranešimą, kiek tai susiję su asmens duomenų apsauga, susidaro toks įspūdis, kad Frontexas e, viena iš svarbių veiklos ryčių yra duomenų apsauga, susijusių su e, asmens duomenų apsauga. Nors reikia nepamiršti, kad tai yra išorės sienų valdymo agentūra ir norėtume, kad kai kalbam apie duomens, duomenų apsaugą mm, e, ir jos užtikrinimą, tas turėtų būti išdėstyta labai aiškiai ir konkrečiai. E, vertinant Frontexo darbą, Reikia, kad būtų ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai rodikliai, bendros gražinimo operacijos. kelionės dokumentai, manau, kad tai taip pat įeina į Frontexo darbo misiją, įrangos išperkamoji nuoma ir įsigijimas. Mes savo komitete manome, kad neturėtų mm, perkant įrangą būtų švaistomos lėšos. Dabar Frontexo kompetencija ir autonomija. Suprantu pono Busutil poziciją, bet manyčiau, kad šios dalykus reiktų išaiškinti aiškiau, tai yra, kas tiksliai įeina į Frontexo atsakomybės ribas. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti sutarimo. Pone Vikstrom, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu Jums, gerbiamas Busutilai, padėkoti už iš esmės gerą ir e, solidų darbą šiuo svarbiu klausimu. Taip pat aš Jums noriu šiltai Noriu šiltai padėkoti kitiems kolegams, kurie buvo procese šešioliniai pranešėjai. Ir aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu glaudžiai bendradarbiauti Europos parlamento viduje, kad būtų sukurtas e, išsamus, struktūriškas tekstas ir mūsų e, nuomonė turi būti aiški tarybai, komisijai ir pačiam Frontex. Daugelis pakeitimų reikalaujančių mūsų dėmesio jau yra pateikti ir žinant, kad šis pranešimas yra labai techninio pobūdžio, svarbu neskubėti. Svarbu, kad visi mūsų sprendimai e, būtų tvirtai pamatuoti ir mes turime galbūt pasiekti kompromisus, kuriuos paremtų visos frakcijos. Tada pranešimas įgautų daugiau svorio. Ir parlamento nuomonė šią svarbę temą būtų labiau reikšminga. Kolegos jau paminėjo daug svarbių klausimų, aš apsiribosiu tik keletų jų. Pavyzdžiui, ponas Busutil pateikė pasiūlymą ženklinti ES sienos apsaugos sistemą. E, Aš manau, kad visi supranta formuluotę ir čia grinai yra reikšminis dalykas ir manau, kad nėra prasmės kažką keisti. E, manau, kad Frontexas sutiks su tokiu pakeitimu. Nemanau, kad reikėtų įsivelti į tokią diskusiją e, smulkiomis, dėl smulkių detalių. Yra rimtesnių klausimų, kuriems reikia daugiau dėmesio, tokiems kaip apsaugos būklė, žmogaus teisės ir panašiai. Kaip užtikrinti, kad Frontex veikloje visuomet būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, kad joms būtų skiriama daugiausia dėmesio? E, tuo tikslu e, buvo iškelta mintis suformuluoti didelį pakeitimą. Tai būtų tarsi vartai į visą dosiją. Aš žinau, kad tą pakeitimą būtų galima dar labiau išplėsti, tačiau E, reikia suprasti, kad visi pasieniečiai dirbantis pagal Frontex turi suprasti, kaip yra svarbu gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Jiems reikia taip pat gero e, š, mokymo žmogaus teisų klausimais. Bendrai turėtume pasirūpinti, kad e, kertantiems ES migrantams būtų e, E, suteikiamas šilčiausias įmanomas prieimimas. Todėl labai svarbu, kad visi Frontex nariai būtų mokomi ir kad e, jie sugebėtų atpažinti žmonės, kuriems tikrai reikia prieglopščių ir gerbti jų žmogaus teisės. Manau, kad tos pakeitimus galėtume dar labiau išplėtoti ir mes e, turėtume pabrėžti, kad tai yra svarbiausia šio dokumento dalis. Aš sveikinu neseniai AFET komitete priimtą nuomonę Ypač esu dėkinga už tai, kad jie pakeitė terminą nelegalus migrantai į neregalius migrantus. Nereguliarius migrantus. Aš žinau, kad kai kurie kolegos iš mūsų komiteto skyrė tokius pat, siūlė tokius pat pakeitimus ir aš esu tikra, kad mūsų komitetas juos taip pat parems dėl politinių priežasčių. Žmonės niekada negali būti nelegalus, bet kartais gali būti nereguliarūs, neįprasti. Ačiū. Palaikykim gerą darbinę dvasę toliau ir toliau dirbkime šių klausimų. E prima di passare la parola al prossimo oratore, mi pare giusto ricordarvi che ci sono ancora sette oratori che quindi dovremmo. Dar daugiau e, kalbėtojų noriu pasisakyti. Mm, suteikiu kiekvienam po pusantros minutės, galite apibendrinti tai, kas pasakyta. Ačiū. Ir dėkoju ponui Busutil. Retai kada aš esu mačiusi tokių gerų šešėlinių pranešėjų susitikimų, kurie vyko taip nuosekliai ir sistemingai ir juose vykdavo tikros geros diskusijos. Aš e, galiu tikrai pasakyti didelį komplimentą pranešėjui dėl to. E, kolegos jau svarbiausius klausimus paminėjo ir e, bereikia turbūt e, aiškiaus paaiškinimo. Jeigu žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus gerbiamos ir viskas bus gerai, bet mes turime užtikrinti, kad viskas būtų surašyta pirminėme tekste, kad būtų priimti reikalingi straipsniai. Ir mes bendrai vertinami tekstą turime įvertinti, kuriuose vietose bus galima dar kartą sugrįžti, kurios formuluotės gali kelti problemų. Tačiau pagrindinius dalykus, kokius išspręsti, žinome ir mes formuluojame labai aiškę poziciją. Antras dalykas. Mes kalbam apie laisvanorišką gražinimą ir sakoma, kad tai turi būti numatyta mandate. Aš savo grupėje anksčiau esu girdėjęs apie tai kalbant ir mes atmetėm tokį pasiūlymą. Aš nemanau, kad reikėtų painioti visiškai skirtingus dalykus. Mes Frontex mandatą turim išnagrinėti labai konkrečiai ir e, turime suprasti, kad mandato išplėsti į nereikalingas rytis nereikia. Taip pat e, keletas parlamentarų kalbėjo apie Frontex e, koncepciją Aš e, noriu pasakyti, kad mums problemų dėl Frontex ir jo uždavinių iškyla ir mes negalime iš naujo padalinti jo kompetencijos ryčių. Taip pat aš manau, kad e, šiek tiek neaišku yra dėl techninės įrangos suteikimo su šešėliniais pranešėjais, mes apie tai kalbėjom. Čia išlieka daug klaustukų, bet jų dabar negalim pradėti atsakinėti. Flotą. Merci. Um, alors, pour reprendre les points qui ont... Labai ačiū. Aš norėčiau šitą pasakyti dėl e, to, ką sakė ponas Busutil dėl pavadinimo. Jis sakė, kad žmogaus teisų mokymas yra labai svarbus, e, kalbant apie Frontex personalą ir aš nemanau, kad reikėtų to, kad reikėtų tai rašyti bendro pobūdžio straipsnėje ar atskiruose straipsniuose paminėti, bet reikia sukurti veikiantį ir pragmatišką mechanizmą, kuris leistų manyti, kad žmogaus teisių nuostata į, turi būti taikoma su Tinisu mes turime asociacijos sutartį, ten yra nuostata dėl žmogaus teisų ir bendradarbiaudami su Tunisu ir Egiptu mes tokią nuostatą taikėme daugiau negu dešimt metų. Taigi e, svarb, reikšmė yra labai aiški. Mes turime sukurti konkretų, veikiantį, e, funkcionuojantį pragmatišką mechanizmą nes jeigu tik yra kokių žmogaus teisų pažeidimų, turi būti įmamasi priemonių, sutartis turi būti suspenduojama ir e, problemas turi būti sprendžiamas. Taigi mes turime labai aiškiai apibriežti atsakomybę. Ir mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kokia atsakomybė tenka valstybėms narėms ir e, ar Frontex agentūrai, ar jos agentams, kai yra pažeidžiama žmogaus teisės. Mano frakcija labai aiškiai pateikė pasiūlymą, kurį paprašyčiau jūsų išnagrinėti. Tai nėra mūsų vaizduotės vaisius, mes tarėmės su ekspertais, 245 ir 246 straipsniai buvo e, nagrinėjami ir ten yra sakoma, kad reikia aiškiau apibriežti atsakomybę tokiu atveju, kai agentūra uh, E, vykdo operacijas pagal sutartį su viena ar kita valstybė arba kai Frontex vykdomos operacijos e, nėra numatytos sutartyse. Čia mes bandome išaiškinti tokią situaciją. Bet aš manau, kad painiavos vis tik čia išliks, nes e, peržiūrint šiuos dokumentus mes turim pirmiausia aiškiau apibriežti kompetenciją ir atsakomybę. Dėl konkretaus mechanizmo Aš galiu pasakyti, kad yra daug klausimų dėl rizikos, dėl operatyvinės veiklos, dėl gairių, dėl prevencijos, dėl žmonių mokymo. Visa tai e, turi būti numatyta daugelį dokumentų, skaitant ir Elgesio kodeksą, visa tai yra susijęs su žmogaus teisėmis. Nepriklausomumo klausimas. Negalime tikėtis, kad realiai E, žmogaus teisų klausimai bus taikomi šimtų procentų, ypač tais atvejais, kai e, yra elgiamasi su prieglopšiai ieškotais. Aš tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į e, žmogaus teisų deklaracijos reikalavimus ir apie tų reikalavimų mokymą tarp Frontex agentų. Papa Nikolau. Ačiū, Polikėlė, Pradrė. Pirmininkė. Aš labai atidžiai seku vykstančią diskusiją ir labai atidžiai skaičiau visus pateiktus pakeitimus. Tai sakau todėl, kad, kaip žinote, aš esu iš Graikijos. Tai valstybė, kuri patiria labai didelį spaudimą, daugiau negu kitos valstybės. Todėl aš norėčiau, per keletą man skirtų sekundžių išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Busutil už pranešimą, kuris iš tiesų puikus. Šis pranešimas visų pirma suda, puikiai parengė dirbą e, Frontex programų įgyvendinimui, pasiekiant gerų rezultatų. Be to, tai leidžia e, užtikrinti, kad bus įgyventa tai, apie ką tiek daug kalbame. Ponas Busutil, bet to labai puikiai bendradarau su kitomis frakcijomis. Tai sakau, nes aš dabar noriu perėti prie to, kas iš tiesų vyksta Graikijoje šiuo metu. Nors laiko man ir nedaug skirta. Jeigu šiandien kokio graiko paklaustumėte, koks yra Europos didžiausias indėlis e, sprendžiant migracijos klausimus, kovojant su nelegalia migracija ir panašiai, tai labai daug kas pasakytų, kad e, jie, Graikija yra apleista ir nejaučia jokio solidarumo. Ir kalbėdami apie realų solidarumą tarp Graikijos ir ES, mes turime prisiminti Frontex, nes Frontex Egėjo jūroje e, sukūrė apsaugą, mes be to turime sausumos sieną su Turkija ir darbo rezultatai yra puikus. Jau dabar rezultatai yra labai geri. Aš galiu pasakyti, kad e, viskas, ką Graikijoje daro Frontex, nusipelno padėkos. Visi argumentai, kurie buvo išdėstyti, yra pagristi, bet jūs turbūt sutinkate, kad Frontex ir taip gerai žina. E, mes, e, pavyzdžiui, mano valstybė, jeigu kalbėtume, mes niekada neišgirstume, kad Frontex pažeidinė žmogaus teisės. Visi kalba apie Frontex konstruktyvę veiklą, operatyvę veiklą ir e, techninę kompetenciją. Aš būtent tą norėjau Jums pasakyti. Aš dėkoju ponui Busutil. Viską, ką jis pasakė, yra labai svarbu. Visi su tuo sutinkame ir norime sustiprinti Frontex. Tik tai svarbu leisti Frontexui dirbti kuo efektyviau arba bent jau taip efektyviai kaip dabar. Danke, Herr Vorsitzender. Ponas Štasis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad visos frakcijos pritarė pono Busitėliui pranešimui. Pritarė jam ir mūsų frakcija. Taigi, aš tiesiog siūlyčiau pritarti visiems jo pasiūlymams susijusiems su turiniu. Dabar Visi žinome, kad Frontexą reikia stiprinti, kad, reikia, kad jis turėtų dirbti veiksmingiau, geriau, kad jo darbo sąlygos turėtų būti gerinamos. Ir tam, kad jis galėtų tai padaryti, jis turėtų tink, turėti galimybę tinkamai tvarkyti asmens duomenys, atsižvelgiant į labai griežtus asmens duomenų apsaugos standartus. Manau, kad kalbėdami apie Šengeno informacinės sistemos stebėseną ir monitoringą. Turime nepamiršti, kad Frontexas gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Šiuo metu Frontexas yra pernelik priklausomas nuo komisijos, kuri turi net du balsus Frontex valdymo taryboje, bet o komisija yra sakinga už Frontexo biudžetą. Manau, kad jis turi turėti e, laik, lankstesnės darbo sąlygas. Pone Keller. Buvo kalbėta apie Graikiją, Graikijos Turkijos pasienį ir e, Vokietijoje beje tai teisėsaugos pareigūnai, kurie matė, kokiamis sąlygomis gyvena migrantai, labai važiuotai nupasakojo mūsų žurnalistams. Ir e, jų, iš jų, sprendžiant iš jų pranešimų, uh, ne viskas e, vyko sklandžiai. Aš norėčiau komisijai pateikti labai paprastą klausimą. Kiek aš suprantu, komisija neįtraukė daug nuostatų susijusių su asmens duomenų apsauga dėl to, kad komisija mano, kad tokių nuostatų dabar nereikia. Tačiau mes, ponas Busutilis, pateikė kelis pakeitimus susijusius du, su uh, Frontex galimybėmis apdoroti asmens duomenys. Ir jūs sakėte, kad jūs šiems pasiūlymams pritarėte. Ar tai reiškia, kad jūs pakeitėte savo nuomonę? Koratsa Bild. Koratsa Bild. Dėkoju, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kad kai kalbame apie e, operacijas jūroje, kurias vykdo Frontex, taryba priėmė sprendimą dėl šių operacijų ir tuomet visos frakcijos kalbėjo apie tai, kad mums reikia labai aiškių krizių likvidavimo scena, e, taisyklių. Ir tuomet dėl teisinių priežasčių e, ir apie tai kalbėjo Pusaimonas, nes šiuo metu svarstama byla yra teisingumo teisme. Buvo kalbėti, kad mes prie, tai, prie šio klausimo sugrįšime, kai svarstysime šį uh, pranešimą. Ir todėl aš raginu Jūs e, pritarti 70-ajam pakeitimui. Aš taip pat pritariu parlamento rezoliucijai, kurioje reikalavimą yra laikytis dabar taikomos procedūros. Ir džiaugiuosi, Simonai, kad Jūs pritarėte tam, ką aš manau apie e, tai, jog mums reikia aiškių taisyklių. Che considerazione brevissima, mi ero iscritto a parlare. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Aš taip pat esu įtrauktas kalbėtojų sąrašą. Aš e, manau, kad e, ponas Busutilis e, dirbo labai remdamasis praktiškais sumetimais ir dirbo labai veiksmingai. Tai vertino visos frakcijos. Tačiau buvo pakeiti keli pakeitimai. Ir tai yra natūralu. Mes kalbame apie agentūrą, kurios darbo rezultatus ir sąnaudas reikia nuolatos stebėti ir tikrinti. Kompensacijų mechanizmai ne visuomet pasiteisina. Ypač, kai kalbame apie Frontex veiklą kai kuriuose valstybėse narėse. Komisija kalbėjo, kad dabar Frontexas turės galimybę vykdyti skub, e, e, skubos reagavimo operacijas pasienyje. Taip pat buvo kalbėta apie e, Frontexo įgaliojimus konfiskuoti turtą ar prekes. atrodo, viskas yra puiku, tačiau nepamirškime, kad mes turime rūpintis ir uh, žmogaus teisėmis. Aš suteiksiu taip pat žodį, galimybę komisiją sakyti į ponios Keller klausimą. Not... Dėkuoju, pirmininkė. Aš nenorėčiau tai sakyti, kad komisija pakeitė savo nuomonę. Mes tiesiog norėtume labai aiškiai pasakyti, kad kai mes e, patvirtinome savo pasiūlymą, mes išgirdome iš kai kurių jūsų atstovų, kad reikia spręsti asmens duomenų klausimą. Ir tuomet komisija nusprendė įsamiau išnagrinėti šį dalyką. Ir būtent dėl to komisija savo pradinėme pasiūlyme nekalba apie asmens duomenis, bet Kai buvo patvirtintas pasiūlymas pakeisti Frontex reglamentą, tuomet komisija labai aiškiai pasakė, kad svarsto šį klausimą ir, e, jei bus tokia būtinybė, mes ketiname sugrįžti prie jo, atsižvelgiant į e, tuo metu sudarytą e, sąrašą. Ir tik dabar mes galime pradėti diskusiją šiuo klausimu. Mes esame pasirengę elgtis konstruktyviai, tačiau nemanau, kad, neteis, kad būtų teisinga teikti, kad komisija pakeitė savo nuomonę dėl jūsų iškelto klausimo. Ponas Busutilis. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegoms už šiltus žodžius ir sveikinimus. jei galima, jei e, būtų traktuoti kolegų žodžius ir šil, e, šiltus žodžius kaip e, tam tikrą ženklą apie tai, kaip toliau bus svarstomas šis dokumentas parlamente, kad akivaizdu, kad jam visi turėtų vienbalsiai pritarti. Toliau, konkrečios pastabos. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Fliotrum. Mums reikia uh, uh, užtikrinti operatyviomis priemonėmis, kad yra saugomos pagrindinės teisės. Ir todėl aš pritariu liberalų pakeitimui, kuriuose, kuriame kalbama apie tai, kad mums reikia patariamojo organo, kuris neįeitų į agentūros struktūrą. Be to esu pasirengęs atsižvelgti į kitus pakeitimus ir e, ypač tai, apie ką kalbėjo ponė Liochbilder, apie, tai yra apie tai, kad būtina nutraukti operacijos vykdymą tuo met, kai nustatoma, jog yra pažydžiamos žmogaus teisės operacijos metu. Silvigijom. Iš tikrųjų, galima būtų kelti klausimą, kodėl Frontexui turėtų būti leista e, apdoroti asmens duomenis. Jūs dalyvavote susitikime Varšuvoje ir agentūros atstovai mums labai aiškiai pasakė, kad ir kiek lėšų e, jiems skirtume, kad ir kiek išteklių jiems skirtume, kartais e, jų E, draudimas jiems apdoroti kai kuriuos asmens duomenys trukdo jiems dirbti. Taigi Frontexo rankos yra surištos ir dėl to agentūra negali veiksmingai dirbti. Pirmiausia dėl to, kad ji neturi teisinių įgaliojimų apdoroti asmens duomenys. Šiame kontekste aš, e, e, iš to, ką Jūs pasakėte, aš suprantu, kad Jūs suprantat, kad šį klausimą reikia spręsti. Atsižvelgiant be abejo esmės duomenų apsaugos nuostatas ir tikiuosi, kad e, mes susitarsime galiausiai. Taigi vilties turime nemažai ir aš ir toliau stengsiuos dirbti taip, kad šis pranešimas būtų priimtinas kuo didesniai narių daugumai. Cecilija Malstrom visiškai teisingai pasakė, kad uh, didelės daugumos atvirtinės dokumentas suteiks daugiau svorio parlamento nuomonė dėrybose su taryba. O taryba, kolegos, kaip žinia, visuomet norės viską sumažinti. Taigi, kuo, didesnį, kuo daugiau mūsų pritars šiam pranešimui, tuo stipresnis bus mūsų mandatas mums reikia sustarimo. Kaip sakė Džordžio, Džordžio mums reikia stipresnio Frontexo. Ir reikia, kad toks stipresnis Frontexas egzistuotų ne rytoj, ne šiandien. Mums jau jo reikėjo vakar. Ir dėkoju pirmkai tiems, kas sėdi jums iš dešinės, nes be sekretoriato darbuotojas mes tikrai nedaug ką sugebėtume nuveikti. Šiuo paskutiniu, reaguodamas į jūsų paskutinę klausimą, paskutinę pastabą, galiu jums tik tai pritarti. Diskusija buvo gan aktyvi ir manau, kad orientacinis balsavimas galėtų vykti kovo mėnesio vidury. Taigi toks darbo tvarkaraštis suteiktų galimybę ponui Busutyliu susitikti su šešėliais pranešėjais bei kitais komiteto nariais ir aptarti kompromisinius pakeitimus. Mes turime dar vieną klausimą mūsų darbo tvarkiai, bet uh, turiu pasakyti, kad vėluojame ir dėl to dabar baigėme e, komiteto posėdį ir netrukus pradėsime koordinatorių posėdį.